Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα σας. Αρχίζει η συνεδρίαση. Το προ... Labas rytas. Norėčiau pradėti mūsų posėdį. Pirmasis darbo atvarkės klausimas. Tai diskusijos dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų atveju pagal 144 straipsnį. Ir pirmiausia, svarstysime padėti Turkijoje visų pirma išrinktų mero atleidimą. Prieš pradedant diskusijoms norėčiau pasakyti, kad šią savaitę per plenarinį posėdžių savaitę išbandome naująją sistemą ir leidžiame nariams užsiregistruoti elektroninėmis priemonėmis, į, nu, norinčių pasakyti pagal procedūrą prašau žodžio sąrašą ir galimybę panaudoti mėlynąją kortelę. Jūs jau gavote e, informaciją elektroniniu paštu apie šią sistemą ir galimybės, bei ant stalų jūsų vietose yra informacija apie tai. Taigi galite prašyti žodžio, panaudodami specialius mygtukus įmontuotus stale. Taip pat nepamirškite, kad turėsite galimybę paprašyti žodžio ir pasinaudodami įprastinėmis priemonėmis. Tai yra pakeldami popieriaus lapą arba asmeniškai e, informavę sekretoriatą apie tai arba mm, keldami mėlynąją kortelę, jeigu norite pasisakyti pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ši elektroninė sistema bus išbandoma per diskusijas šiandien ir primenu Jums, kad Jums prireiks balsavimo kortelės, jos reikės visą laiką. Sistema bus iš, jau išbandoma ir per diskusijas, kurios prasideda dabar. Ir kaip jau sakiau, kalbėsime apie padėtį Turkijoje, visų pirma, išrinktų merų atleidimą. Ir dviem su pusės minutės noriu suteikti žodį e, ponui Lagudinskiui, vienam iš e, autorių šios rezoliucijos. Kolegos. Norėčiau jums visiems pasakyti štai ką, jeigu nueitumėte į visai netoli esantį Europos žmogaus teisų teismą, ten kalba eina ne apie rezoliucijas, bet apie e, žmogaus teisės. Aš turėjau galimybę pažvelgti į ponios Demitaš akis, kuri kovoja už savo vyro išlaisvinimą. Kalba eina apie keturių Turkijos išrinktų merų nušalinimą. Nors jie buvo išrinkti ponas Misraki, ponas E, Tark ir ponas Osgokėts. Suimta ir per šimtą daugybę kitų veikėjo. Kaf, taip, tarp jų Kanan Kaftancijoglų, kuris buvo įkalintas už e, žinutę Twitterio paskyroje 2012-aisiais. Šiandien kalbame apie žmogaus teisų gynėjų e, saugą. E, apie tos žmonės, kurie kovoja už kitų laisvę ir rizikuoja savo laisvę. Žmonės buvo nuteisti už tai, kad jie įžeidė teismų valdžią. Tačiau rezoliucijoje kalbama e, apie platesnius dalykus, apie ES ir Turkijos santykius. Kaip mes matome mm, santykių tarp mūsų dviejų, tarp, tarp, tarp šių dviejų struktūrų atvej, ateitį. 27 procentai asmenų įkalintų e, kal, dėl kaltinimų terorizmu yra kaltinami, iš tikrųjų, kaltinti dėl kitų dalykų. Turime įsivaizduoti ateities perspektyvą. Turkijos visuomenė yra įvairias spalvę, daugia kultūrę. Ji nori laisvės, žmonės kovoja už žmogaus teisės ten. Žinau, kad ne visi e, laikosi vienodos nuomonės apie e, Turkijos ateitį, tačiau svarbu išlaikyti euro, europietišką perspektyvą Turkijai ateityje, kad galėtume, kad ji galėtų toliau kovoti. Tai paremta pagarbos vienas kitam principu, pagarba žmogaus teisėmis ir įstatymo viršenybė. Ir būtent apie tai kalbama šioje rezoliucijoje. Ačiū. Toliau žodis kitam pranešėjui, ponui Madison, tačiau nematau jo salėje. Todėl žodis ponui Sančias Amor. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad e, buvo lengva susitarti dėl šios rezoliucijos su kitomis frakcijomis. Buvo lengva susitarti dėl to, kad žmogaus teisų padėties blogėjimas e, palengvina argumentų paieškas. Turkijos baudžiamoji sistem, sistemos nuostatos yra e, panaudojamos tam, kad būtų e, užtildyti politi, politiniai kritikai. E, Parlamento frakcijas ypač suneramino tai, kas nutiko su e, Turkijos merais išrinktais e, ir pakeistais neišrinktais atstovais. Noriu pabrėžti, kad e, kalba eina ne apie e, teisę apribojimą pasitelkus teisminį procesą, bet tiesiog merų atleidimą e, dėl atleidimą dėl to, kad jie yra e, iš konkuruojančios partijos nei, nevyko nei teismo procesas, nei teisėjai neprėmė sprendimų. Tas procesas panaudojamas, kad būtų įbauginti kiti merai. Pavyzdžiui, Stambulo e, merui teko du kart laimėti rinkimus, kad pa, būtų paskatas ta, į tą po, postą. CHP e, partijų merai. E, Bet kalbant apie vietos valdžios merus, turime kalbėti apie solidarumą. Kolegos, Turkijoje vyksta daugybė dalykų. Valdžia jaučiasi nesaugi, e, siekdama kontroliuoti visuomenę. Ir ES turi peržiūrėti savo bendradarbiavimo mechanizmus su Turkija, nes e, toje šalyje kas kart lieka vis mažiau vilties. E, Ačiū. Toliau ponas Alsalani, pusantros minutės. Pone Alsalanė. Pirmininkė, kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti visoms frakcijoms ir jų atstovams už bendradarbiavimą ir geras darybas, rengiant rezoliuciją, kalbant apie tai, kas yra svarbiausia ir kas vyksta dabar. Rezoliucija susijusi ne tik su tuo faktu, kad CHP vietos pirmininkas, kuris laimėjo rinkimus Stambule, buvo nuteistas devyniems metams ir aštuoniams mėnesiams e, kalėjimą už tai, kad paskelbė žinutės socialinėje žiniasklaidoje. Kitose šalise tai nebūtų turėjo, nebūtų turėjo jokių teisinių pasakmių. E, taip pat kalba apie pašalintus merus. Rezoliucija išreiškė Europos parlamento susirūpinimą dėl platesnių ir sudėtingesnių problemų iššūkių kylančių demokratijai. E, persekėjimą žmogaus teisų gynėjų, politikų persekėjimą, piknaudžiavimą valdžia ir antiteroristiniais teisės aktais. Turkija yra svarbi valstybė Europos Sąjungai, bet e, e, dėl jos kyla didelių iššūkių Europos Sąjungos užsienio politikoje. Aš tikiuosi, kad mums nereikės daugybės panašių rezoliucijų dėl Turkijos, bet mano frakcija yra pasirengusi Turkijos klausimus įtraukti į darbo atvarkę bet kada, kada tik tai kyla problemų žmogaus teisėms ir paminami žmogaus teisės principai ir įstatymų viršinybė. Aš tikiuosi, kad balsuosime už šią rezoliuciją ir tikiuosi, kad išreikšime paramą demokratiniai eigai ir demokratiniams jėgoms Turkijoje. Ačiū. Toliau, ponė Demerel, dvi minutės. Pirminkė, ponios ir ponai, kalbame šiandien apie vietos rinkimus Turkijoje, kuomet žmonės balsavo už tam tikrus kandidatus ir galiausiai išrinkti merai pasirodo nebegali, negali eiti val, savo darbo, savo pareigų, daromas spaudimas vietos valdžiai. Aiškiai reikia pasakyti, kad tai nedemokratiška, turime e, prieš tai pakelti balsą. E, kolegos, AKP vyriausybė e, atakoja įvairias laisvės. Stambule žmonės kišami kalėjimus už Twitterio žinutę. Tai yra beprotiška. Kolegos, Žvelgdami į Turkiją turime kalbėti apie 5000 opozicijos politikų, kurie išti kalėjimus, žurnalistai taip pat. Vienas geriausiai žinomo politikų Salahatin Demirtas yra kalėjime taip pat. Ponas Erdoganas išnaudoja šią situaciją, nes jo partija pralaimėjo Stambule <clears throat> turime kalbėti apie žiniasklaidos laisvę, įstatymų viršenybę, žodžio laisvę. Visam tam kyla pavojus. Turkijoje, Turkija yra šalis, kur yra vienas didžiausių moterų nužudimų skaičius. Smurtas e, vykdomas prieš vaikus, darbuotojai žūsta per nelaimingus atsitikimus darbe spaudimas daromas profsąjungoms. Visa tai yra labai rimta. Turime daugiau dėmesio tam skirti, nes šalyje yra tikra socialinė ekonominė krizė. E, ponas Erdoganas rūpinasi tik tai savo valdžia, taigi turime daugiau dėmesio skirti Turkijai ateityje reikia pakeisti mūsų politiką. Turime nustoti būti veidmainiai. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgsime iki sustarimą dėl pabėgėlių, turime leisti daugiau žmonių atvykti iš Turkijos čia, nes jie tiesiog neturi kitokios vilties. Pone Šoidrova, ačiū pirmininkė, kolegos. Noriu padėkoti visiems prisidėjusiems prie rezoliucijos rengimo. Tai rodo, kad mes remiame demokratinės jėgas e, Turkijoje, mes, mums rūpi politinės ir demokratinės teisės. E, dabartinė valdžia e, viršė bet kokias ribas, pavyzdžiui, kurdų situacija visą laiką buvo sudėtinga, bet tai, kas vyksta dabar, iš tikrųjų reikalauja veiksmų. Mūsų žodžiai Turkijos vyriausybei, sakantis, kad negalima taip elgtis, nes Turkija yra Europos tarybos ir NATO narė. PKK laikoma teroristinė organizacija ir ES, bet tai nereiškia, kad Turkija gali taikyti kolektyvinės kalties principą visų kurdų politikų atžvilgių. Tai gali sukelti naują genocidą. Turkijos vyriausybė kovoja pati su savimi. Ji turėtų rasti sprendimą, kaip koegzistuoti su kurdais ir neturėtų pažinėti savo pačios įstatymų. Mūsų rezoliucijoje minimos merų pavardės, merų, kurie buvo paša, nušalinti ir e, pakeisti vyriausybės atstovais. Kalba ne tik, tik apie turkus ir e, vieną kažkokią partiją. Vyriausybė daro spaudimą ir e, Respublikonų partijai. Negalime su tuo sutikti. Erdoganas turi būti pasirengęs, kad demokratinėje sistemoje ir opozicijos partijos gali laimėti. Opozicijos partijos turi savo teisės ir turi teisę įgyvendinti savo, savo e, įgaliojimus. Yra E, Turkija privalo e, gerbti e, savo įsipareigojimus ir Europos tarybos atžvilgių. Ačiū. Toliau partijų atstovai EPP ponas Kristoforum. Ačiū pirmininkė. Manau, kad Per pastarosius keletą metų smurtas ir žmogaus teisų paminimas Turkijoje tapo taisykle. Aš priklausau prie tų, kurie mano, kad e, šis paskutinis epizodas e, e, pavertė Turkiją tiesiog atvirų kalėjimų. Terorizmo atmosfera eksportuojama ir gretimas šalis. Pone pirmininkė, mano šalis yra patyrusi imperialistinės Turkijos e, priespaudą e, Kipre. Turime daryti daugiau, e, negu kad vien tik tai patvirtinti dar vieną rezoliuciją. Mes turime tiesiog garsiai rėkti ir imtis konkrečių priemonių reikia taikyti nulinę toleranciją Turkijos atžvilgių. Europos Sąjunga ėmėsi konkrečių priemonių kitų šalių Europos Sąjungoje ir ne Europos Sąjungoje atžvilgių. Taigi turime nebejoti ir Turkijos atžvilgių. Manau, kad ne vienas iš jūsų nepritarė tam, kas daroma mano šalyje ar bet kokiems žmogaus teisų pakeitimams. Turime sustabdyti pasirinkimo naristai lėšų teikimą Turkijai. Ne vieno euro, jokios paramos neturi būti teikiama. Tikrai negalime padėti žmonėms, kurie e, kuria tokią situaciją Turkijoje ir jos ribų. Rezoliucija nieko nepasieksime, nieko padarys ta rezoliucija ponui Erdoganui. Bet ponas Erdoganas yra priklausomas nuo ES ir nepaisant jo grasinimų, nepaisant to, ką jis daro Kiprė, Famagustoje, reikia atminti vieną dalyką. Turkija yra labai priklausoma nuo ES ir paramos lėšų užšaldimas galėtų uh, E, duoti e, kažkokį tai poveikį. Dėkoju socialistų ir demokratų frakcijos vardu, ponė Santos. Dėkui, gerbimas pirmininkė. E, Turkijos valdžios išpoliai prieš spaudos laisvę, žmogaus teisų aktyvistus, politinė opozicija stiprėja. Ir tai e, ištisus metus mums kelia susirūpinimą. E, vietos valdžios išrinktų atstovų persekiojimai, bandymai 31-osios e, kovo rinkimų rezultatus pakeisti, pakeisti merus, e, kurie absoliučią daugumą rink, laimėjo rinkimuose ir juos keičia tam tikri administracijos pareigūnai. Tie visi veiksmai turi būti pasmerkti ir panašus ketinimai taip pat. E, tai yra e, riba, kurios jau nebegalima peržengti, mes negalime toleruoti e, tokių dalykų. Kaftančioglo laimėjo savo partijos vardu CHP partijos vardu rinkimus ir mes turime palaikyti jį. Taip pat negalima pasitelkti baudžiamosios teisės tam, kad būtų užčiaupti kritikai valdžios. Europos Sąjunga negali e, taisys su tuo, kad e, norima užgneušti pokyčių siekius Turkijoje. Dėkoju atsinaujančios Europos vardu ponas, ponė Strubarijo. Po 17 metų valdžioje Erdogano jo e, valdžios pamatai pradėjo e, braškėti ir e, rinkimų rezultatai tą parodė. Dabar bandoma bausti teisti opozicijos lyderį. ir o, žmonės yra persekiojami internete, ne tik tai realiame gyvenime. Ir e, jisai, Erdoganas, gniaužia savo piliečių politinės teisės naujausias to įrodymas yra tas, kad e, Džibarkire, e, Mardine ir Vane buvo pašalinti iš postų. Reikia e, sustabdyti tą veidmainiškumą. Reikia negalvoti tik apie ekonominės partnerystės, bet reikia reikalauti, kad Erdoganas ir kiti režimai gerbtų demokratinės teisės. Dėkoju e, dabar ponas, ponė e, Kunkė. Žalių vardu. Dėkui, pirmininkė. Europos Sąjunga kaip institucija ir mes, kaip išrinkti žmonių atstovai turime kalbėti tiesą, kas vyksta ištisus metus, mėnesius ir šiaip labai jau seniai Turkijoje. Tai ir tai, kas vyksta ten, yra nusikaltimas prie žmogaus teisės ir tarptautinius susitarimus. Šimtai demokratiškai išrinktų merų, politikų, studentų, mokslininkų politikos aktyvistų, kurie pasinaudojo savo, pasinaudojo savo demokratinę teisę e, išreikšti savo valią. Ir jie buvo areštuoti, kaltinami, kad veikia prieš valstybę, kad yra jos priešai. Žaliųjų frakcija norėtų paraginti Turkijos valdžią iš karto besalgiškai paleisti visus sulaikytuosius ir panaikinti visus kaltinimus prieš juos. Mes norime priminti Erdoganui, kad stebime jo veiksmus. Mes galime matyti, ką jūs darote. Ir toliau priešinsimės tokiems veiksmams. Istorija mus yra išmokusi to fakto, kad kito pasirinkimo nėra. Dėkuoju. Ačiū. ID frakcijos vardu ponas Zimniuk. ponios ir ponai. Padėtis Turkijoje vis blogėja. Dar kartą Erdoganas parodė, kad jis nori būti absoliutus valdovas. Jis e, randa vis naujų būdų, e, kaip e, tarsi papirkti mus tuo pačiu metu jis kariauja savo šalyje, jis bando uh, savo valdžią sustiprinti, pašalindamas demokratiškai išrinktus merus, pavyzdžiui. Opozicijos e, kritika e, buvusio ministro pirmininko persekėjimas labai aiškiai parodė, kad e, negalima pateisinti to, kas vyksta. Ir Europos Sąjunga turėtų pasmerkti tokias grėsmės demokratijai, bet ne tik pasmerkti, o ir e, padaryti tam tikras išvadas. Atėjo laikas mums e, nutraukti visiems laikams tas e, apsimesnės darybas su Turkija. Dėkoju, ponas Zahradil. Dėkui, pirmininkė. 2000, nuo 2004 metų, jau 15 metų, aš esu plė, e, komiteto, kuris užsima plėtra nariu. Ir e, man atrodo, kad e, mes su Turkija pasiekėme aklavietę. Tai ir aš esu žmogus, kuris šiaip visą laiką rėmiau Turkiją, o paskui turėjau pakeisti savo nuomonę. Viena iš priežasčių, dėl ko taip atsitiko, uh, E, padėtis susidariusi po e, bandymo įvykdyti perversmą. Persekiojami po to žmonių armijoje, tarp mokslininkų, žiniasklaidos atstovų, represijos pasiekė beprecedentinį laipsnį. Ir matome, kas dabar vyksta. Režimas uh, užsipuldinėja demokratiškai išrinktus vietos politikus ir tai yra visiškai nepriimtina. Uh, Mano nuomonė, turėtume e, atvirai bendrauti su Turkija, mes turėtume baigti žaisti politinės slėpinės ir pasakyti, kad Turkija negali tapti ES nare niekada ir tą reikia aiškiai pasakyti ir garsiai. Ačiū. Toliau ponas Vilimsen vienai minutiai. tusind tak formand Ačiū pirmininkė kolegos. Padėtis Turkijoje yra visiškai nepriimtina. Demokratiškai išrinkti kurdų merai atleisti. Kairiųjų e, pr, e, kur, prokurdiškas e, kandidatas į prezidentus Demirtas yra kalėjime, ribojama žodžio laisvė. Tūkstančiai kitų merų, parlamentarų priklausančių HDP partijoje yra įkalinti. Kolegos, represijos Turkijoje turi susilaukti e, mūsų atsako. Erdogano veiksmai negali būti toleruojami, turime veikti. ES e, Turkijai siunčiami milijardai turi būti sustabdyti, kol pasieksime, kad būtų gerbiamos demokratinės teisės. To nusipelno Turkijos žmonės, to nusipelno Turkijos demokratinė opozicija, to nusipelno ir Europos mokesčių mokėtojai. Ačiū. Išklausėme kalbėtojų, kurie kalbėjo frakcijų vardu, dabar panerys Mog. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti 450-371 East Midlands uh, e, rinkėjų, kurie patikėjo Brexit partiją. Kalbame apie taip vadinamą demokratiją e, pietričių Turkijoje. Tai žinoma kelia susirūpinimą mums visiems, nes e, kaiminėje valstybėje iškilo pavojus demokratijai. Todėl iš tikrųjų labai keista, kad ES vis dar e, neatsisakė e, Turkijos įstojimo į ES perspektyvos. Tačiau, žinoma, didžiausia veidmainystė tai raginimai užtikrinti e, demokratiją ne ES valstybėje Turkijoje tuo pat metu bandant ne, neikti rinkėjų valią ES e šalyje vakar. E, Europos parlamente vėl buvo raginama nu, e, prailginti breksito datą, nors tokia yra e, Britų rinkėjų valia. Tai e, federal, federacinės e, struktūros požymiai. Turkijai sako vienus dalykus, o ES nepaiso e, demokratiško rinkėjų mandato. Žodis ponui Sokol. gospodine potpredsjedniče svi znamo da je turska. ačiū pone vicepirmininke visi žinome kad turkija yra labai svarbi es kaimynė net be ekonominių e, santykių migracija yra kita svarbi santykių sritis. E, pietrič, pietrytinė Europos dalinė, dalis Bosnija ir Hercegovina ypač e, yra paliesta e, to, kas vyksta Turkijoje ir to negalime ignoruoti. Taip yra daugelį metų. Europiniai Bosnijos ir Hercegovinos dal, dalies e, pa, partijoms proeuropietiškai nusiteikusiams iškilo grėsmė. iškilo grėsmė vienai iš e, šalies etninių grupių ten teisėtai gyvenančių. Kalbant apie Turkiją, nesenoje praeitie stebėjome padėtį. E, Tokią padėtį demokratijos silpnėjimą, žmogaus teisų bei konstitucinės varkos paminimą. E, tai, tie procesai suintensyvėjo po 2016 nepavykusio valstybės perversmo Turkijoje. E, buvo atliktas valymas teismų e, sistemoje, akademinėme pasaulyje. Ir šiandien m, mm, kalbame apie merus, šimtus merus pašalintus iš posto. E, šis padėties blogėjimas yra Mm, negatyvus ženklas ir e, principai, kuriais paremta šio laikinė e, Turkija, demokratijos principai, e, sekuliarios valstybės principai, kuriuos įtvirtino ta turkas, jau nebegalioja. Siekdama gerų santykių su ES, plėtodama gerus kaimininius ryšius, Turkija turi e, atkurti anksčiau patvirtintus standartus. Negalime toleruoti tokios padėties, Turkija privalo ger... paisyti įstatymo viršienybės. Ačiū. Ačiū. Žodis ponui Heina Luoma vienai minutiai. Pirmininkė, Turkija yra svarbi mūsų kaiminė ekonominėje, politinėje srityje, bet bei taip pat dėl ryšių su mūsų piliečiais. Aš lankiausi Turkijoje ir susitikau su vietos žmonėmis. Jie vienu metu buvo ir optimistiškai nusiteikę dėl ateities ir jie, tik, jie sakė, kad jie tiki demokratiškais pokyčiais per rinkimus. Kita vertus, jie buvo sunerime tuo, ką jie stebi, kaip veikia centrinė valdžia ir ką ji daro su išrinktais merais. Turkija yra pateikusi e, paraišką dėl narystės ES, ji yra Europos tarybos narė ir ji yra pareiškusi, kad ji laikysis demokratiškų principų. Negalime susitaikyti su tuo, kas įvyko Turkijoje. Išrinkti postus merai buvo atleisti jeigu priimsime šią rezoliuciją didelę daugumą, nusiųsime ryštingą žinę Turkijai ir jos piliečiams apie tai, kad mes pasisakom už demokratiją Turkijoje. Ačiū toliau, ponas Gueta. Vieną minutę. Turiu du klausimus, pirmininkė. Kodėl represijų lygis e, niekada nemažėja? Kodėl ponas Erdoganas e, pakeitė išrinktus merus, vien dėl to, kad jie kurdai. Tai atrodo e, nesuprantama, išskyrus tai, kad mūsų viltis dėl uh, Turkijos e, pasirodo nieko vertos uh, po Turkijos mero rinkimų ir E, taigi, ponas Erdoganas nerimauja ir jis turi tam priežasčių ir būtent dėl to jis e, aklai bando e, mušti priešininkus ir dėl to, ponas, mėly kolegos, mes turime ginti demokratiją šioje šalyje. Ačiū. Ačiū. Ponas Alfonsi, vieną minutę. Pane pirmininkė, e, skubi rezoliucija dėl situacijos Turkijoje pagrįsta naujais iššūkiais demokratijai, dėl e, kurios e, vykdo Erdogano vyriausybė. Didelių Kurdistano merų nušalimas dėl politinių priežasčių, kadangi jie buvo išrinkti, sukelia šoką. Ir mūsų rezoliucija turi paremti tų viltis, kurie Turkijoje kovoja už demokratiją. Taip pat turime suprasti, kad šie e, faktai e, taip pat rodo, kad e, kurdai turi kovoti už savo teisės. Situacija kelia nerimą. Ir dialogas su Kurdistanu, kuris siekia tikros politinės ekonominės, turi prasidėti. Reikia siekti tvarios demokratijos Turkijoje ir prie to turi e, prisidėti ir Europos Sąjunga. Ačiū, toliau ponas Lančinį, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Negalime leisti, kad dar vienas valymas būtų vykdomas prezidento Erdogano be jokio atsako iš mūsų pusės demokratiškai išrinkų kurdų merų nušalinimas, iš, išrinktų didelę daugumą nušalinimas e, yra e, kelintis nerimą dalykas. E, jie tiesiog buvo pakeisti centrinės vyriausybės paskirtais patikėtiniais. Aš esu buvęs meru ir suprantu, kokie yra stiprus ryšiai tarp merų ir piliečių. Ir todėl aš dar kartą noriu pareikšti savo pasipiktinimą Erdoganas atrodo nebaudžiamas, gali paminti visas žmonių teisės. Aš e, e, reikalauju, kad komisija ir vyriausiai galiotinė užsienio reikalams imtųsi praktinių žingsnių. Atėjo laikas sustabdyti lyderį, kuris atrodo visada gras, nori grasinti vakarams, pa, e, taiko priespaudą savo žmonėms. Stojimo procesas Turkijai stojant į Europos Sąjungą nedavė jokios pažangos darybose ir sprendžiant Šiaurės Kipro klausimus. Ta procesą reikėjo sustabdyti. Mano kuklė nuomonė, tiesiog tai nesuderinama su demokratiniais principais ir laisvės idėja, kas yra svarbu Europai. Mes sakome, kad šios darybos turi būti dabar nutrauktos visiškai. Ačiū, ponas Georgijų. Pone pirmininkė, kolegos, kiekvieną kartą, kai kalbame apie Turkiją, Štai kas man kyla, e, kokias mintis kyla galvoje. Ponas Erdoganas e, išlaiko 11 milijoną pabėgėlių ir e, tai naudoja kaip kortą grasinti Europos piliečiams. Pirmininkas, atsiprašau, ponia Georgijau. Atrodo, nėra vertimo į italų kalbą. Pradėkite iš naujo. Prašom, galite pradėti iš pradžių. Atrodo, viskas tvarkoje. Prašom laikrodį paleisti iš naujo. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, kiekvieną kartą, kai kalbame apie Turkiją, man, mano galvoje kyla toks įvaizdis. Ponas Erdoganas vienoje rankoje e, laiko 4 milijonus pabėgėlių, kitoje rankoje priekybos santykius su ES ir jais mosuoja gazindamas Europos lyderius, kurie yra parklubdyti. Kol tas vaizdas nepasikeis, Turkija e, taps vis autoritariškesnė, e, įkaitų laikys Kiprą, e, pamins demokratiją, šalins merus ar netgi ministrus pirmininkus ir toliau e, e, engs turkus ir kurdus. Pone von der Leyen, jeigu galite, stenkėsi pakeisti tą įvaizdį, kad e, galų galia būtų baigta su šia begėdiška situacija. Ačiū, toliau ponas Lagos. Ačiū, pirmininkė. Daug girdime apie demokratijos problemas šioje salėje. Jūs, aišku, viskai teisingai kalbate apie Turkiją, bet noriu dar tik keletą žodžių kaip žmogus išgyvenęs šios dalykus asmeniškai. Aš buvau išrinktas keturis kartus kaip graikų parlamento narys, bet prieš keletą metų buvo pradėtas prieš mane neteisėtas procesas ir kitus mano partijos penkis narius mes neteisai tai 18 mėnesių buvome sulaikyti po to, ko, kai tai sakė ponas Antonis Auran, tuometinis ministras pirmininkas, o tai galima įrodyti pagal esamus įrašus. Jis netgi skambino atsakingiems teisėjams. Taigi mūsų parlamento narių teisės buvo pamintos. Kai dėl Turkijos, tai juos reikia nubausti, jie nėra ir niekada nebus ES nariai. Čia ne Erdoganas tiesiog kaltas, visa Turkija, nes jie nepaiso įstatymų ir konvencijų. Ačiū toliau, panas Kefalojanis, dvi minutės. Trijų išrinktų merų nušalinimas yra susijęs ne tik su trimis miestais. Tai yra išpolis prieš pačią demokratiją. Turkija ypač po 2016 metų perversmo bandymo e, slenka autoritarizmo link, o tai nieko bendro neturi su ES vertybėmis. Turkija negerbė e, įstatymų viršenybės, demokratijos, gerų kaimininių santykių ar kaimininių šalių teritorinių teisų, tokių kaip Graikija ir Kipras, e, kurio išimtinės ekonominės zonos ribos buvo pažeistos. Mes norime, kad e, Turkija būtų demokratiška, bet mes nenorime Turkijos, kurie keltų grėsmę ES ir negerbtų ES. E, taigi šiandien rezoliucijoje dar kartą smerkėme dar vieną antidemokratišką pono Erdogano aktą. Λόγο έχει η κυρία Ιντσίρ για ένα λεπτό. Toliau, ponia Insir, vieną minutę, prašom. Gerbiamas pirmininkė, vakar e, buvau teismo procese e, buvęs e, Turkijos bendra pirmininkis e, buvo e, Tai buvo jo, jo bylais buvo teisiamas ir buvo ginčas e, tarp jo ir kito Turkijos pareigūno. 2018 metais pagal e, pranešimus Turkijoje labiausiai yra persekiojami žurnalistai. Prieš porą e, savaičių trys e, HDP e, merai buvo pakeisti trijose miestuose ir tai vyko praėjus vos e, kelioms e, savaitėms po rinkimų Turkijoje. Aš po rinkimų gavau e, tiksliau visai neseniai sulaukiau žinučių telefonu, kuriuose žmonės mane informavo, kad dar daugiau merų buvo nušalinta. Europos parlamentas yra svarbus balsas kovodama, kovojant už geresnį pasaulį ir mes tą balsą turėtume panaudoti tam, kad būtų paleisti visi sąžinės kalniai. Ponas Bucheit. Mes Matome, kad beveik 2 milijardai eurų Turkijai skirta kaip e, parama rengiantis narystė Europos Sąjungoje. Taip pat e, pasirašytas sutarimas dėl pabėgėlių su Erdoganu, kuriuos siekiama užtikrinti mūsų sienų apsaugą geresnę. Tačiau e, kyla klausimas, ar tai padėjo suvaldyti migracijos rautus, bent jau skaičiai tai to nerodo. Ir mes matome, kas atsitiko su merais išrinktais Turkijoje. ES dabar tapo tarsi įkaitę. E, Turkija mus vedžioja už nosies ir mes turėtume aiškiai kalbėti apie Turkijos ateitį. Reikia nutraukti darybas dėl narystės, nutraukti mokėjimus ir aiškiai žinoti, kokie bus mūsų santykiai. Dėkoju. Toliau ponas Wells. Dėkui, pirmininkė. Kalbame apie surūpinimą keliančią situaciją Turkijoje ir aš norėčiau pakalbėti apie ES veidmaniškumą demokratijos srityje. Savaldybių rinkimai šių metų pradžioje vyko Turkijoje ir opozicijos partija laimėjo Stambule. Tačiau uh, AKP partijos e, sustikime ponas Erdoganas sakė, kad reikia pakartoti rinkimus, nes tai būtų pats geriausias dalykas, tvirtinant demokratiją ir teisinės valstybės principus. Mes visai teisingai pasipiktiname tuo. Ir netgi ponas Verhofštatas sakė, kad tai yra pasibaisėtinas sprendimas, kuris rodo, kad Turkija žengia link uh, diktatoriško režimo ir kad stojimo dėrybos neįmanomos esant jam valdžioje. Ir e, iš tikrųjų darybininkas Brexito klausimai sako, kad neteisingi dalykai vyksta vienoje šalyje, bet jis remia e, liberalus demokratus, e, lankydamas jų partijos. E, suvaž, lankydamas suvažiavime ir bando pasipriešinti teisėtai išrinktai valdžiai mūsų šalyje. Ponas Kitedal. Dėkuoju. Daug yra priežasčių E, dėl ko mes turime kantriai dirbti su Turkija. Tai yra šalis kandidatė, ji suvaidino svarbu vaidmenį suvaldant migracijos krizę, nes tai buvo didelis iššūkis e, daugeliu valstybių narių, bet ateina laikas ir kantry, kai kantrybė baigėsi, matome, kas vyksta Turkijoje. E, reikia, kad demokratinės institucijos sustiprėtų ten po bandymų įvykdyti perversmą 16 metais. Situacija vis sudėti turtingėja. E, AKP partija atrodo visiškai nesiekia jokių pokyčių. Mes dabar matome, kad egzistuoja pavojus, jog nepakankamai rimtai buvo žiūrima į tai, kas vis kartojas vienoje šalyje. Man kelias rūpnima tai, kad demokratijos apraiškų mažėja, naikinamos demokratinės institucijos, priešininkai kišami į kalėjimus. Ir mes E, gauname žinias, bet e, kartais jos prapuola tarp gausybės kitų informacinių pranešimų. Mes e, dabar matėme, kaip Erdoganas dar kartą bando bandyti mūsų kantrybę ir turime neužmerkti akių prieš tai. Turkija nėra bet kokia šalis, tai yra šalis, kuri yra kandidatė tapti ES nare. Dėl to uh, yra tam tikros ribos dėl to, kiek gali nukrypti nuo demokratijos principų ir e, kiek dar gali būti laikomas kandidatu artėjančių link narystės Europos Sąjungoje. Dėkoju, ponas Benifei. Dėkoju, pirmininkė. Deja, mes e, jau beveik pripratome prie atitinkamų Erdogano veiksmų vienas iš pavyzdžių - demokratiškai išrinktų merų pašalinimas. Ypač ten, e, kur teritorijos artimuose e, kurdų teritorijoms e, šalies pietryčiuose. Kaip galime kalbėti apie demokratiją, kai opozicijos pagrindinis lyderis Dimirtos beveik tris metus jau kalinamas dėl politinių priežasčių. Uh, ir nei aš, nei kiti kolegos negalime susitikti su juo. Mes bandėme tą padaryti per mūsų misiją 16 metais. E, Europos Sąjunga e, pastarysiais metais e, taikė įvairias finansinės priemonės ir mes tuo galėjome nusiųsti aišku signalą Turkijoje. Mes turime, mes reikalavome, kad būtų sumažintas finansavimas Turkijai, Turkijos valdžiai ir kad būtų labiau finansuojama pilietinė visuomenė, kuri kovoja už pagrindinės teisės. Ir Erdoganas turi suproti, kad mes nesitaiksysime su jo autoritarnėmis užmačiomis. E, demokratija nori pokyčių, ji vis dar gyva. Grazie, Presidente. Come ci insegna la storia? La... Ačiū, pirmininkė. Istorija mums rodo, kad Turkija niekada nebuvo ir netaps Europos dalimi. Turkijoje gyvena milijonai musulmonų. E, toje šalyje demokratija ir žmogaus teisės yra kasdieną pažydinėjamos Erdogano režimo. Pastaraisiais metais Europa e, nusintė milijardus eurų Turkijai, remdama šalį, kuri uh, E, nepaiso demokratijos, mūsų vertybių ir mūsų laisvės. Noriu priminti Jums, kad diktatorius Erdoganas pagrasino e, pradėti karą, atnešti karą į mūsų regionus ir, mes, ir miestus. E, ponios ir ponai, atėjo laikas nustoti būti tokiems nuolaidiems, reikia nusiųsti aiškę ir ryštingą žinę. ES privalo ne, pareikšti, kad Turkija niekada negalės įstoti į ES. Ačiū toliau ponas Furlas dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Išklausiau daugybės komentarų jau. Manau, kad atėjo laikas veikti. Tai e, žinia, kurią Turkija supranta gimiau e, tuo met, kai prasidėjo Turkijos e, invazija į mano šalį. Ir kaip Kipro turkas ir parlamento narys, aš esu pavargęs nuo e, žodžių. Mes turime veikti. Tik tokią kalbą supranta Erdoganas. Mano šalis yra tokios Turkijos politikos auka. Mums kalbantis dabar turkų e, e, grėžimo įrenginiai e, e, vyksta konvojumi į mano šalį. Taip pat Turkija e, pradeda apgyvendinti famagustą. Toks elgesys negali būti toleruojamas. Prašau jūsų susivienyti su mumis ir priversti Erdoganą E, būti atsakingų už savo veiksmus. Turime nusiųsti žinę Ankarai, kad e, jos veiksmai turi kainą. Prašau jūsų būti mūsų pusėje ir imtis konkrečių veiksmų prieš tokius e, piratiškus Turkijos veiksmus. Pirmininkas, ačiū. Toliau ponas Mavridis. Ačiū pirmininkė. Trijų Turkijos miestų merų atleidimas verčia kelti kai kuriuos klausimus. Ar Turkija šiandien yra demokratiška valstybė? Kad ir kokia būtų atskiro e, kiekviena iš mūsų nuomonė, atsakymas buvo patiktas vakar Europos žmogaus teisų teisme. Buvo paskelbta teisinę nuomonę, e, kurią paskelbė žmogaus teisų komisaras, komisarė Europos taryboje. Ji prie išvados, kad Turkijoje nuolatos e, ne, nefunkcionuoja, neveikia tinkamai teismų sistema. Todėl klausiu, ar gali teisingumo sistema tarnauti vyriausybei ir ar galima šalį, kurioje yra tokia padėtis, vadinti demokratišką. Erdogano režimas išnaudoja teismų sistemą ir tai tas pats režimas, kuris veikia Bulgarijoje, Bosnijoje ir mano šalyje, šiaurinėje okupuotoje Kipro dalyje, kurią pastaruoju metu bandoma labai brutaliai islamizuoti. Todėl noriu paklausti, ar mes primsime dar vieną rezoliuciją, ar mes galų gale imsimės veiksmų. Ačiū toliau žodis ponui Olivie. Ačiū, ponė pirmininkė. Neseniai Turkijos prezidentas Erdoganas pagrasino e, pasiūsti į Europą migrantų srautą, jeigu jis nesulauks e, papildomų lėšų mes e, perdavėme kitiems atsakomybę už mūsų e, gyvybiškai svarbę apsaugą. E, Turkija, Erdoganas save mato kaip naujos Osmanų imperijos sultoną. Pažvelkime, kas vyksta Atenose, Kipre ir kolegos pasisakė, čia aiškiai pabrėžė, kad e, Tai, tai tos žinios nėra, ta, ta, ta žinia ne, neišgirstama. Turkija apsimeta, kad ji to negirdi. E, Turkija iš Europos daro silpnumo imperiją. E, mes nuginklavome savo e, valstybės ir mes net laikėme migracijos grėsmės. Tai E, tai ne tik e, silpnybė, tai ir klaida didelė. Ačiū toliau, ponas Papadakis, vieną minutį. Ta pačia giesmė girdime jau nežinia kelintą kartą tur matome, kad Erdoganas trypia demokratijos vertybės ir uh, principus. Tos teorinės rezoliucijos nieko nereiškia. Kokie rezultatai mūsų politikos? Jis dabar e, savo valdytojus skiria vietą išrinktų merų, kaltina išrinktuosius teroristinė veikla. Pastarosius trejus metus poną Dimirtaš e, lyderį kurtų kalėjime, taip pat jis kišai kalėjimus žurnalistus. Jisai taip pat e, kišasi į išskirtinę ekonominę e, zoną valstybės narės ir bando kolonizuoti Famagustą. Dėkoju dabar ponas Madžorino. Vienai minutiai prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Man atrodo, kad visiems per diskusiją šiandieną paaiškėjo, kad Turkija tikrai žengia link autoritarnės sistemos. Trijų merų nušalinimas e, šalies e, pietričiuose rodo, kad Turkijos vyriausybė bando kovoti su bet kokiu nepastenkinimu viduje šalies mokslininkai, žurnalistai, opozicijos veikėjai, parlamento nariai, opozicijos vietos valdžios atstovai, eiliniai žmonės, su visais bandoma kovoti, juos bandoma sustabdyti. Ta šalis yra uh, E, didžiulė ir joje vyksta labai rimta demokratijos krizė. Nepamirškime, kad Turkijos strateginis vaidmuo yra nepaprastai svarbus regione ir ES diplomatija jos negali ignoruoti Turkijos vaidmens. Ir mes dabar turėtume kelti klausimą savo, ar galėtume leisti, kad ir toliau mūsų sienas kažkas saugos iš išorės pabėgėlių krizės kontekste Turkijai suteikti tam tikri įgaliojimai, bet nėra jokios atskaitomybės demokratijos. Dabar ponas Džebatskis. Matome, kad jau dešimtmečius pažinimos e, žmonių teisės, žurnalistai kišami kalėjimus ir E, taip pat e, bandoma kištis į įvairių šalių vidaus reikalus, įskaitant Bulgarijos vidaus reikalus. Ir e, Erdoganas tapo diktatoriumi ir pagaliau mes sakome, kad jis pažeidinėja žmogaus teisės. Aš E, noriu pasakyti, kad galime tik tuo e, pasidžiaugti, kaip mes Bulgarijoje sakome, geriau vėliau negu niekad. Matome, kas vyksta toje šalyje, mes investuojame, skiriame milijardus tai šaliai ir Erdoganas vis elgesi taip pat kaip ir anksčiau, bet tai yra Europos mokesčių mokėtojų pinigai. Aš norėčiau Jums pateikti e, vieną pavyzdį. Bandoma dabar dėrėtis dėl E, tam tikrų susitarimų, bet Turkija, pavyzdžiui, e, e, ketina parduoti mūsų savo produktus, bet jie yra gaminami pažeidžiant visas ekologinės ir kitas taisyklės ir tai yra veidmainiška. Dabar prasidės spontaniškos diskusijos, nes visi pagal sąrašą užsirašė pasisakė. Ponas Polčiakas, prašau, vienai minutiai. Dėkoju už suteiktą žodį. Aš taip pat norėčiau pasmerkti elgesį su demokratiškai išrinktais merais ir norėčiau pasakyti, kad Turkijoje šiaip pažinimas ir pačios elementariausios žmogaus teisės, nors Turkija yra pasirašiusi žmogaus teisų konvenciją Europos tarybos. ji visiškai negerbė tų pagrindinių teisių, žmonės yra neteisingai kaltinami. Ir aš kalbu apie pačių elementariausių teisių pažeidinėjimą. Ne tik tai tokio, tokio kaip tai žodžio laisvė ar teisė į sąžininką teismą, bet kit, kiti E, kitos prievolės, kaip kad laisvi savivaldos rinkimai, irgi yra numatyta kaip teisė Europos tarybos dokumentuose. Mes turime tam tikras priemonės ir turėtume panaudoti jas prieš Turkiją. Recently... Pone Vod, e, trijų teisėtai išrinktų HTP e, merų pašalinimas vyksta po e, to, kai buvo įvesta patikėtinių valdžia savivaldybėse. Tai ne tik reiškia, kad apeinama vietos savivalda, bet e, ir kad vietos valdžioje klesti e, pat korupcija. Merai, išrinktieji merai turėjo užtikrinti tinkamą savivaldą, taip pat užtikrinti savivaldos darbuotojų mo, mo, atlyginimų mokėjimą. Aš didžiuojuosi tuo, kad esu HTP e, partijos e, bičiulė, aš nekartą lankiausi ten, mačiau kaip, e, kad viskas apsupama spigliuota tvora, yra karinė įranga ir e, kareiviai prie vietos tarybų. Jeigu tai būtų mano šalyje, aš būčiau. E, pasipiktinusi. Draugė su leiboristų merais pradėjome dvinių projektą su turkų merais. Ir jie sakė, kad e, tai įkvėpė juos, e, kai jie sulaukė tokių solidarumo e, ženklų. Toliau ponas Spinner, vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Diyarbak Kairo meras buvo nušalintas Erdogano e, režimo. Taip pat įkalinami kairiųjų veikėjai, moteris, mokytojai ir visa tai vyksta ES visiškai tylint. E, skiliame daugiau nei 200 milijonų eurų Erdoganui. Taip pat finansuojame jį iš kaiminystės fondų. Ir tai, ši pagalba e, yra labai svarbi. Ir e, AKP, teigiama, kad AKP išsipuola žmogaus teisės. Būtina, kad visas ES bendradarbiavimas su Turkija bei e, apskaitant e, ir darybas dėl e, narystės turėtų būti nutraukta, kol Turkija neužtikrins visų demokratinių standartų gyvendinimo, kol ES e, ekonominius interesus ir ksenofobišką migracijos politiką maišo su Turkijos interesais ne, ne, nebus tinkamos politikos derinio. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε και η διαδικασία του Catch the Eye. Klausėme kalbėtojų pagal procedūrą, prašau žodžio. Ir Ir dabar žodis komisijos nariai, kad ji išsakytų savo komentarus. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ačiū Jums už šias laiku vykstančias diskusijas, kurios dėja atskleidžia, kad uh, anksčiau plenarinėme posėdėje išsakyti, išsakytas susirūpinimas dėl Turkijos demokratijos padėties dėje e, yra aktualūs ir šiandien. E, įvyko rinkimai e, vietos savivaldos rinkimai, kuriais buvo galima didžiuotis. Tačiau demokratiją reikia užtikrinti ne tik rinkimų dieną. Reikia tokios politinės aplinkos, kurioje būtų įmanomas saviraiškos laisvė, būtų pagarba pluralizmui. Taip pat labai svarbu, kad išrinkti atstovai turėtų galimybę įgyve, laisvai ir nesibaimindami įgyvendinti jiems įteiktus politinius įgaliojimus, nesibaimindami, kad jie bus atleisti ir suimti. Po šių metų kovo mėnesio rinkimų pamatė, sulaukėme sprendimo, kad išrinktieji merai, kaip paskelbta, negali užimti e, tų postų ir buvo vietoj to paskirti kandidatai, kurie sąraše buvo antroje vietoje. Kaip akcentavo vyriausiai galiotinė Mogerini, taip e, pamina demokratinį procesą ir nepaisoma rinkėjų valios. Praėjusį mėnesį buvo keltas e, klausimas, kodėl Dierbakyro, Mardino ir Vano merai buvo pakeisti e, įgaliotiniais tai pakerta rinkėjų pasitikėjimą vietos lygmenių ir kenkia demokratijai. Turkija turi atšaukti priemonės, kurios e, greuna vietos demokratiją. Tai aiškiai pasakyta Venecijos komisijos rekomendacijose ir tai išplaukia iš, Euro, iš Turkijos narystės Europos taryboje įsipareigojimų. Nekartą esame sakę Turkijos valdžios atstovams, kad mes suprantame, su kokiais iššūkiais susiduria Turkija saugumo srityje ir kad jai tenka kovoti su terorizmu. Tačiau šie saugumo srities iššūkiai negali pateisinti e, išrinktų atstovų atleidimo dėl politinių priežasčių. Tai Deja, e, negatyvios tendencijos įstatymo viršienybės užtikrinime neapsiriboja vien pastaraisiais rinkimais. Daug žurnalistų, rašytojų, akademinio pasaulio atstovų politikų ir žmogaus teisų gynėjų išlieka suimti Turkijoje. Pavyzdžiui, Osman Kavala, kuris jau suimtas beveik du metus, arba Selahatin Demirtas, kurio bylą vakar nagrinėjo Europos žmogaus teisų e, teismas. Taip pat pamatėme, kad labai smarkiai išaugo mm, bylų skaičius už, dėl, kur žmonės kaltinami prezidento žaidimu, kaip Kaftančioglu atveju. ES nuolatos ragina Turkiją e, užtikrinti pagrindinių laisvių apsaugą, e, nes Turkija yra e, kandidatė dėrybos su ES dėl narystės bei ES narė. Tai svarbu, nes būtent tokios kalba eina apie šalį, kokios nori Turkijos piliečiai - demokratiškesnės, įtraukesnės Turkijos, kurioje visi rastų savo vietą ir kurioje e, Turkijos visuomenė kolektyviai galėtų siekti pažangos. ES toliau dirbs ir palaikys laisvą, stiprią, klestinčią ir demokratiją Turkiją kaip svarbę kaiminę ir partnerę regione o ne tik kaip e, šalį kandidatę. Mes esame bendrai suinteresuoti. To, tai aktualu ir visiems Turkijos piliečiams. Jie turi žinoti, kad jie gali tikėtis paramos ir palaikymo iš ES. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Pateikto, pateikti septyni pasiūlymai dėl rezoliucijų po šios diskusijos, o balsuojama bus šiandien vėliau. Kitas klausimas yra Mianmaras, ypač rohinių padėtis. Ponas Černecki kalbės pirmas, vieną minutę. Pirmininkė, komisarė, kalbu kaip vienas iš šios svarbios rezoliucijos autorius. Tai yra nepartinė rezoliucija. Prieš keletą mėnesių susitikau su Bangladešo ministrė pirmininku ir mes aptarėme faktą, kad ši didžiulė, bet skurdi šalis priėmė šimtus tūkstančių žmonių bėgančių iš Mienmaro. O tai yra ne tik Mienmaro problema, bet ir kaiminių šalių problema. Ir aš manau, kad mūsų balsas šiandien šiuo klausimu yra būtinas, yra labai svarbus ir bus, žinoma, išgirstas. Tai yra dar viena Europos parlamento rezoliucija e, šiuo klausimu. Bet e, aš manau, kad niekada ne per daug yra kalbėti apie žmogaus teisės ir pagrindinės teisės pavyzdžiui, teisę į religiją, jos išpažinimą. Ačiū toliau, ponia Hautala, trys minutės. Pirminkė, kolegos, jau ne pirmą kartą parlamentas kalba apie rohinių situaciją Milmare ir ragina sustabdyti žmonių tragediją ir rimtis veiksmų. Tai nėra krize, kuri prasidėjo rugsė, 17 metų rugpjūčio mėnesį. Daugiau kaip milijonas rohinių bėgo iš Mianmaro dėl smurto E, tai jau vyksta nuo praeito amžiaus 10-mečio. Dauguma, kurią pasakė Bangladešai, yra moteris ir vaikai, daugiau kaip 40 procentų e, yra jaunesni negu 12 metų. E, daugelis ėjo miškais, įskaitant nešias moteris, ligonius ir pagyvenusius žmonės. Per daug vaikų auga kutų palangų pabėgėlių stovyklose. Bangladešas tapo didžiausia pabėgėlių stovykla. Daugiau kaip 600 tūkstančių žmonių gyvena 13 kvadratinių kilometrų e, teritorijoje. Daugeliui vaikų tai yra vieninteliai žinomi namai. E, siaučia lygos. E, visas pasaulis stebi šią situaciją ir supranta, kad turi pasirūpinintis tais vaikais. 2016 metais Junktinių tautų tyrimo misija padarė išvadą, kad nusikaltimai prieš žmoniją ir galbūt genocidas e, vykdomas rohinių atžvilgių. Tolesnėje ataskaitoje 19 metais Junktinių tautų tyrimo misija pranešė, kad e, taikomas lytinis smurtas, žaginimai e, ir prievartiniai seksualiniai veiksmai iš Mianmaro karinių pajėgų pusės prieš rohinių moteris. Bet Mianmaro valdžia rimtai netiria žmogaus teisų pažeidimų rohinių atžvilgių ir nepatraukia atsakomybę nusikaltelių. Be to, Mianmaras neigia, kad tokie pažeidimai iš vis vyksta. Tokie teiginiai prieštarauja e, daugybė įrodymų ir liudininkų liudėjimo kariniai vadovai, kurie prižiūri tuos išpolius prieš rohinijų žmonės, išlaiko savo postus. Junktinių tautų e, tyrimo misijai buvo neleista atvykti į šalį. Ir Mėmaras nutraukė radavimą su Junktinių tautų ypatingojo įgaliotiniu. O, taigi pats laikas imtis veiksmų taryba prailgino ypatingas priemonės Mianmaro atžvilgių, tai yra turto išaldymą, kitas priemonės karinių vadovų atžvilgių. Tartunėjo baudžiamojo teismo sprendimas pradėti iš anksnį tyrimą dėl nusikaltimų įvykdytų prieš rohinių e, piliečius yra tinkamas žingsnis. Kolegos, Nėra taikos be teisingumo. Šių baisių nusikaltimų vykdytojai turi būti patraukti atsakomybėn. Ačiū. Pone Nina Džil, vieną minutę. Šimtai tūkstančių rohinijų buvo priversti išvykti iš savo namų dėl masinių žiaurumų, žeminimo, smurto aktų Mienmare. Beveik milijonas žmonių gyvena pabėgėlių stovyklose kur jiems trūksta saugumo, jie bando išgyventi e, kaip pabėgėliai Bangladeše. 25 tūkstančiai vaikų nelanko mokyklos, 97 procentai e, nepilnamečių negauna jokios tinkamos paramos. Ir O viena, kaip viena iš šios rezoliucijos iniciatorių, aš raginu ES ieškoti sprendimą ir užbaigti šią krizę. Bangladešas net negali likti vienas ir bandyti sudaroti su didžiuliu pabėgėlių skaičiumi. Turime vesti dialogą su partneriais ASEANO organizacijoje ir siekti užtikrinti, kad rohinių teisės būtų uh, gerbiamos, kad jie galėtų gyventi normalų gyvenimą, kad moteris ir mergaitės būtų saugios, o vaikai galėtų eiti į mokyklą. Ačiū. Ačiū, toliau ponas Paet, pusantros minutės. Kolegos, paskutinė tautų aiškinimosi misija teigia, kad 600 tūkstančių e, rohinijų Mienmare patiria genocidą. Nusikaltimai prieš žmoniją etniai nusikaltimai tęsiasi, o Mianmaro vyriausybė niekaip už tai neatsako. E, Rohingiai diskriminuojami, jie neturi pagrindinių teisių, jie areštuojami šiaip savo, jų judėjimo laisvė ribojama. Daugiau kaip 700 tūkstančių pabėgėlių Bangladeše, pabėgusių nuo smurto Mianmare, nuo smurto ir genocido, taip pat susiduria su rimtomis problemomis, nes pabėgėlių stovyklos yra pilnos, sanitarinės sąlygos yra prastos, nėra sveikatos priežiūros, vaikų priežiūros paslaugų, vaikai negali eiti į mokyklą ir e, didėja žmonių ir seksualinės prekybos grėsmė. E, tarptautinės organizacijos turi pakliūti į e, šias vietovės, kad galėtų suteikti paramą ir stebėti situaciją. Turime pabrėžti būtinybę, kad Mianmaras gražintų, suteiktų pilietybę ir pilietinės teisės rohinėms. Žmogaus teisų pažeidimų tyrimai turi vykti, o skaltieji turi būti patraukti atsakomybę. ES turi e, apsvarsyti rimtai, kaip panaudoti turimas priemonės prieš vyriausybę ir kariškius taikydama tikslinės sankcijas, turto užšaldymą ir turėtų peržiūrėti prekybos e, nuolaidas Mianmarui, kurios šiai šaliai yra naudingos. Ačiū. Palina Matėjas, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Kaip viena iš rezoliucijos autorių, aš noriu pabrėžti, kaip svarbu, kad parlamentas pasisakytų prieš smurtą ir žmogaus teisų pažeidimus rohinių atžvilgių ir taip pat apie moterų ir vaikų priespaudą. Tai yra rimti klausimai. Ir turime tai pasmerkti, bet Europos parlamentas ir sąjunga turi eiti toliau, o ne tik pasmerkti tai. Ir dabar aš noriu paraginti kolegas apsvarstyti jungtinių tautų tyriamosios misijos ataskaitą. Tarptautinė bendruomenė turi sustabdyti Mianmaro kariškių piknaudžiavimą savo valdžią. Junktinių tautų misija teigia, kad karinių pajėgų pajamos iš tarptautinių susitarimų smarkiai sustiprino jų e, galimybės vykdyti nebaudžiamiems e, žmogaus teisų pažeidimus. Žmogaus teisės neparduodamos, todėl aš noriu, kad reikia nutraukti paramą Mianmarui. Ačiū. Toliau ponas Dehovski, dvi minutės. Pirmininkė, komisarė, e, kolegos. E, norėčiau pasakyti vieną dalyką. Jeigu kalbėsime apie žmogaus teisės, tai ES yra pasaulinis e, reikalas. Aš nežinau ne vienos kitos tokios demokratinės institucijos, kuri taip dažnai kalbėtų apie žmogaus teisės ir reikalautų tirti pažeidimus, žmogaus teisų pažeidimus. Čia ES institucijos e, ir ypač ES parlamentas yra lyderiai. Kodėl mes tai darome? Todėl, kad mums rūpi šimtų tūkstančių žmonių likimai, kenčiančių visame pasaulyje, ypač Mienmare. Tai nėra mūsų pirma rezoliucija šią temą, tai, tai yra N plus X jau rezoliucija. Labai dažnai aš dalyvauju derantis dėl rezoliucijų, dėl žmogaus teisų padėties, bet labai redai visi sutarė, ką įrašyti rezoliuciją, kaip įvyko šio atveju. Mes norime, kad nusikaltimai būtų tyriami, e, nusikaltimai, kurios e, vykdo Mienmaro kariškiai prieš Rohinijas. Mes norime pagerinti šimtų tūkstančių žmonių padėtį, kurie yra priversti gyventi baisiomis sąlygomis e, kažkur saloje ar plotelėje, kur priimančioji šalis paskyrė jiems kaip stovyklą. Aš suprantu, kad Mienmaro vyriausybei toks dialogas nepatinka, bet mes turime diskutuoti apie šią humanitarinę krizę ir tą situaciją reikia išspręsti. Turime kreiptis į Europos komisiją kaip instituciją, kuri turi savo rankose priemonių kažką padaryti dėl rohinijų situacijos. Ir dirbti kartu su kitomis šalimis ir išspręsti pagaliau šią situaciją, kuri vyroja septynerius metus. Dėkuoju. Dabar frakcijų vardu kalbės kolegos pirmasis ponas Davidas Lyga. Prašom, jūs dvi minutės. Dėkui, gerimas pirmininkė. Nuo 2017 metų daug Daugiau negu 700 tūkstančių rohinių buvo priversti palikti savo namus Mienmare ir tapti pabėgėliais Bangladeše. Mes žinome, kad ginkluotosios pajėgos terrorizuoja rohinių bendruomenę ir įvykdomi baisus žmogaus teisų pažeidimai, skaitant e, žudimus, kaimų, kainų, atsiprašau, kaimų deginimus ir e, nusikaltimai lyties pagrindu. E, Ir e, matome, kad valdžia visiškai nekreipia dėmesio į tai ir nebaudžia kaltųjų. E, žinome, kad trūksta dažnai elektros e, rakinų E, valstijoje ir taip pat Činų valstijoje ir dėl to žiniasklaida negali informuoti apie tai, kas vyksta. Apie 40 procentų rohingių e, pabėgėlių gyvena e, stovyklose, Bangladeše ir stovyklos yra perpildytos, nėra jokios vilties ir ateities, ypač vaikams. Aš prieš dviejus metus UNICEF lankiausi ten ir mačiau, kad vaikai neturi jokių galimybių mokytis ir visos viltis dėl jų ateities e, žlunga. Pirmininkė, mes visi e, žinome, kad jeigu geri žmonės nieko nedarys, tai įsitvyros e, blogybės Rohinių atveju politikai, Mienaro politikai pirmiausiai turi daryti daugiau ir mes taip pat dėkoju. Dėkoju socialistų ir demokratų frakcijos vardu, ponė Arena. Pirmadienį Junktinių tautų misijos ekspertai paskelbė ataskaitą, pagal kurią 600 tūkstančiai, 600 tūkstančių rohinių gyvena E, Mienmare ir susiduria su baisiais persiekimais. Nuo 2007 metų rūpiučio apie 700 tūkstančių rohinių e, buvo priversti bėgti į Bangladežą. Tai yra didžiausia pasaulyje etinė grupė, kuri neturi tėvynės, kuri yra labiausiai persekiojama. Ir e, mes turime pasmerkti nusikaltimus vykdomus prieš juos, bet to nepakanka. ES taip ta, pat tarptautinė bendruomenė turi reikalauti, kad e, kalti e, dėl tų nusikaltimų atsakytų už tai. E, tarptautinė bendruomenė taip pat turi taikyti sankcijas. Pirmiausia, prieš tuos pareigūnus, kurie yra įvardyti jungtinių tautų ataskaitoje mes turėtume kalbėti apie Mianmarą ir iškelti viešumą nusikaltimus prieš žmoniją. Dėkoju. Dabar e, Renew Europe frakcijos vardu ponas Benjon. Dėkui. Pirmininkė, Rohingya yra viena iš etinių religinių grupių Mienmare, kuri neturi etinės oficialios tapatybės. Dėl to jie neturi tapatybės dokumentų. Nuo 2011 metų vyksta etinis konfliktas su Rohingyais, e, religijos ir etiniai lyderiai. E, kalti dėl to ir taip pat kariškiai prisideda. E, sakoma, kad vykdomi nusikaltimai prieš e, žmogiškumui ir taip pat neįsivalymas. Ir apie tai e, kalbėjo e, Junktinių tautų vadovybė ir konkrečiai mes, liberalų internacionalas. E, matome, kad visai neseniai vėl įvest teisių laisvių apribojimai net ir e, Bangladeše esantiems rohinjiems, konkrečiai kokso bazare esančiose pabėgėlių, esančia pabėgėlių stovyklose. Žmonės kenčia, e, gyvena ištisas kartas ir turi turėti tam tikrą statusą. Taip pat reikia, kad e, būtų privalomai atstatomi roginijų kaimai, kad jie galėtų ten gyventi. Mes turime reikalauti, kad Mienmaras apgintų visus savo teritorijoje gyvenančius žmonės, nepriklausomai nuo rasės ar religijos. Dėkoju. EKR frakcijos vardu uh, Mobarek. Pone Marek, vienai mintai. Pirmininkė, komisijos narė, roginijų tragedija. Uh, tampa dar viena iš daugybės tragedijų, e, kurias į savo sąrašą gali traukti jungtinės tautos. Bangladešas e, turi daug savo problemų ir dabar turi kentėti dar nuo baisių veiksmų savo kaiminės šalyje. E, tapatybės įrodymas E, priskirimas pabėgėliams, dėl to 340 tūkstančių žmonių, e, kurie perėjo tam tikras procedūras, e, turi graži, grįžti į savo šalį. Ir žmonės, kurie grįžta namo, turi gauti tam tikras saugumo garantijas. Junktinės tautos turi taikytam prie, e, tikras priemonės, kurios apgintų, apsaugotų pagrindės teisės roginijų. Jų protėviai beveik tūkstantį metų gyvena roginijų valstijoje. Prašau, Rakino valstijoje. Ir tie, kurie yra kalti e, dėl nusikaltimų, turi būti patraukti baudžiamojan atsakomybėn. Mes turime laikyti savo principų ir pritarti šiai rezoliucijai. Mm. Dabar ponas Kastalto, aš jo salėje nematau, ponė Vod, vienai minutiai. Atsiprašau, pirmininkė, nesupratau, kad pono Kastaldo nėra salėje. Praėjo dviejai metai Laikas sustojo milijonui persekiojimų rohinių pabėgėlių, kurie negali grįžti į savo teritoriją po smurto vydo prieš juos. Neseniai buvo bandyta gražinti pabėgėlius į Mienmarą, bet e, ne viskas pavyko sklandžiai ir matome, kad e, sąlygos jų gyvenimo baisios. Ir Mienmaro vyriausybė turi užtikrinti tokias sąlygas, kurios leisų žmonėms oriai grįžti namo. Tarptautinis gelmių komitetas sako, kad yra daugiau negu milijonas pabėgėlių rohindijų, kurie gyvena vien iš humanitarnės pagalbos. Aš raginu ES ir tarptautinę bendruomenę E, parengti vidutinės trukmės planą, kad galėtume e, kaip nors valdyti tą krizę. Taip pat reikia paraginti Mienmarą e, spręsti pagrindinės priežastis, nutraukti sisteminį smurtą ir persekiojimus. Negali būti taip, kad kariškiai būtų nebaudžiami dėl rimtų žmogaus teisų pažeidimų prieš rohinių bendruomenę. Reikia taip pat tvarių sąlygų, kad ta bendruomenė galėtų klestėti, o ne vos vos galėtų išgyventi po visų patirtų kančių. Galiausiai aš norėjau norėjau padėkoti kolegoms e, leiboristams Arsitkan, Logikan už jų e, darbą šioje srityje. Epomenos εγγεγραμμένος ομιλητής είναι ο κύριος Κιουτσούκ. Toliau <clears throat> žodis ponui Kučiuk, bet nematau jo salėje, todėl žodis ponui Bielan. Vienai minutiai. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Niewątpliwie największą prześladowaną. Ačiū pirmininkė. Be bejonės didžiausia persekiojama religinė grupė yra krikščionys, jie persekiojami 128 šalise. Aš tikiuosi, kad parlamentas, mūsų parlamentas gins ir krikščionių teisės. Bet jeigu norime ginti krikščionis, turime ginti ir kitas religinės grupės. Viena iš jų tai rohingijai. Jų persikėjimas prasidėjo prieš kelis prieš daugiau nei dešimtį metų ir jie tęsiasi, nežiūrint tai, kad Mianmare vyksta demokratizacijos procesas. 2015-aisiais e, tikėjomės, kad e, persekiojimas baigsis. Deja, daugiau nei 700 tūkstančių žmonių buvo e, išvaryti iš Birmos į Bangladešą, o tie, kurie pasiliko Birmoje, vis dar yra persekiojami. E, Birma yra ganėtinai turtinga šalis dėl, dėl to, kad yra turtinga gamtiniais ištekliais, taip pat tai geo, geostrateginės svarbos šalis. E, Kinijos, Rusijos ir Junktinių valstybių interesai ten susikerta, tačiau mm, Birma neturi vietos aptautinėje visuomenėje, kol neišspręs šių problemų. Toliau ponė Kiničiai. Ačiū pirmininkė. Tarptautinio baudžiamojo teismo e, prokurorai raginami pradėti e, nusikaltimų prieš e, žmoniją tyrimą dėl to, kaip elgtasi su rohinijų mažuma Mienmare. Ypač dėl to, kad siaubingai nukentėjo vaikai. Daugiau nei 500 tūkstančių vaikų tapo E, pabėgėliais dėl persekiojimo, jie, jie yra Bangladeše. Mienmare gimstantis vaikai, ne, jiems nėra išduodamas e, e, gimimo sertifikatas. Tai dar viena priemonė. Tai reiškia, kad vaikai negauna tapatybės kortelių, neturi galimybės naudoti švietimo sistemą ar sveikatos apsaugos sistemą. Jie negali gauti ir pabėgėlio statuso. Uh, iškyla rizika, kad e, e, atsiras ištisa vaikų vaiduoklių karta. Privalome kovoti už tų žmonių teisės. Dabar pas, pas, pasisakymai pagal procedūrą prašau žodžio. E, po vieną minutę ponas Etman. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmadienį buvo paskelbta Junktinių tautų ataskaitą, kur paskapta labai neraminanti informacija apie rohinginių mažumą Birmoje. Genocido grėsmė didesnė nei bet kada e, pranešimo, pranešime daroma išvada, kad jį kad Mienmaro vyriausybė nedaro nieko, kad sustabdytų smurtą. Todėl tarptautinės organizacijos privalo imtis koordinuotų veiksmų ir daryti spaudimą tiems, kurie atsakingi už šią situaciją. Jie e, turi m, mm, būti patraukti atsakomybėn, o humanitariniams organizacijoms būtina suteikti e, galimybę patekti į, į Manmarą, kad jos galėtų suteikti žmonėms pagalbą ir stebėti situaciją vietoje. Toliau vieną minutį, ponas Polčiak. Ačiū. Ši tema nuolatos e, yra svarstoma čia. Mes kalbame apie žmonės, kurie yra išvėjami iš savo šalies, e, žeminami, persekiojami apie tai, kad paminamos žmogaus teisės. Daugiau nei 700 tūkstančių žmonių iškilo toks pavojus šiandien. Tai jau beveik genocidas, tai beprecedentė padėtis. Visų pirma, turime padėti Bangladešui, kuris priėmė beveik milijoną žmonių savo teritoriją, bendradarbiaudama su ASEAN organizacija. Žinoma, privaloma pareikalauti nedelsiamos pagalbos pabėgėliams. Turime reikalauti, kad būtų ištirti ten įvykdyti nusikaltimai ir turime reikalauti, kad es institucijos imtųsi koordinuotų veiksmų. Turime reaguoti šią tragediją tirdami nusikaltimus ir patraukdami atsakomybę tuos, kurie už tai atsakingi. Ačiū. Dabar žodis komisijos vardu pasisakyti komisijos nariai poniai Taisen. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas, gerbiam parlamento nariai. Beveik du metai praėjo nuo siaubingų įvykių Mienmaro Rahinų valstijoje, kuomet daugiau nei 750 tūkstančių rohingių buvo priversti bėgti į Bangladešą. Daugiau nei milijonas rohingių pabėgėlių šiuo metu yra Kokso bazare. Tai didžiausia pabėgėlių stovykla pasaulyje. Tai didžiulė pabėgėlių krizė, ir, o pačiose stovyklose iškyla radikalėjimo rizika. Padėti stovyklose prastėja. Beveik 500 tūkstančių vaikų negali mokytis galimybės pabėgėliams greitai sugrįžti į Mienmarą saugiai, oriai ir laisvanoriškai vis menkėja. Tai e, Tai paaiškėjo po to, kai nepavyko dar kartą repatrijuoti 350 tūkstančių pabėgėlių, nes niekas nesutiko jų priimti Mienmare, nes nėra sąlygų tai padaryti. Kalbame apie skubaus dėmesio reikalaujančią humanitarinę krizę ir tai tampa taip pat ir politikos ir saugumo iššūkiu. Todėl privalome suintensyvinti diskusijas dėl pabėgėlių ateities, kokso bazaro saugumo situacija, e, galimybės uždirbti pragyvenimui, mokytis vaikams pabėgėlių stovykloje, taip pat kokį poveikį tai daro priimančiai bendruomeniai, bei reikia e, bendro finansavimo plano. ES ir toliau ragina ieškoti tvaraus rohingių klausimo sprendimo ir kreipiasi Miemnaro valdžią, kad ši užtikrintų, jog būtų užtikrintos e, galimybės saugiai, laisvanoriškai sugrįžti to galima pasiekti tik gyvendinus Rahinų valstijos patariamosios komisijos rekomendacijas, kurioms pritarė Mienmaro valdžia. E, tai buvo aptarta ir e, žmogaus teisų dialoge, kuris vyko 2019 birželio mėnesį Jangune. Jam e, pirmininkavo Ivan Gilmo, jungtinių tautų specialusis e, galiotinis E, visose dvišaliuose susitikimuose ES ragina Mienmarą kurti sąlygas, kad būtų kad taptų įmanomas laisvanoriškas ir saugus rohingių pabėgėlių sugrįžimas į savo e, kilmės vietas. Tuo pat metu ES reikalaus, kad būtų patraukti atsakomybė tie, kurie įvykdė rimtus žmogaus teisų pažeidimus. ES jau pritaikė e, gre, tam tikras priemonės kai kuriems atsakingiams asmenims ir toliau bus taikomas šis režimas. Užbaigdama noriu pasakyti, kad ES ir toliau sieks palengvinti rohinginių padėtį Bangladeše ir dirbs su Mienmaro valdžia, kad e, užtikrintų jų galimybę jiems sugrįžti. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū, komisarė. Pateiktos pateikti šeši pasiūlymai dėl rezoliucijai ir e, e juos pateikė šios politinės frakcijos EKR, žaliųjų socialistų, Renijų, GUE, NGL ir EPP. Diskusija dabar baigta. Balsavimas vyks vėliau šiandien. Tolesnė diskusija skirta Iranui. Visų pirma, moterų teisų gynėjų ir inkalintų dvigubą pilietybę turinčių es piliečių padėčiai. Ir pradėsime diskusiją nuo autorių. Viena minutė ponai Fatiga. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pareikšti pagarbą Irano moteriams už jų drąsą, ryštą. Ne tik kovojant už moterų teises, bet taip pat ir pasisakant už visos visuomenės apsaugą nuo režimo vienas iš didžiausių opozicijos judėjimų Irane. Nacionalinė pasipriešinimo taryba e, yra vadovaujama moteris taip pat. Pastaruoju metu e, daug moterų buvo nuteistos e, kalėti ilgus metus vien dėl to, kad jos protestavo prieš privalomą hijabo dėvėjimą Taip pat moteris turintis, turinčios dvigubą pilietybę ES šalies ir Irano, taip pat ranka, rankon e, kartu su, su vyrais nuo pers, kenčia nuo persekėjimo. Ir mes e, raginame nedersant e, tas moteris paleisti. Ačiū toliau. Pane Noiman, 2,5 minutės. Ponios ir ponai, kolegos. Daugelis iš jūsų žinote apie ilgametę tradiciją kovo 8 dieną, švęsti moters dieną, įteikiant moteriams gėlių. Tai yra taikus gestas, kartais, mano nuomonė, per daug taikus. Bet tai yra būdas pripažinti moterų teises. Bet šių metų kovo 8 dieną e, moteris e, Teherane te E, turėjo gauti, gėl, priimti gėlės e, metro tuneliuose, slėpdamasi. E, ir jos teigia, kad ar su galvos apdangalais, ar be apdangalų nori eiti miesto gatvėmis laisvai. Nuotraukos pasklydo po žiniasklaidą, matėme, kad moteris dalyvauja demonstracijoje su galvos apdangalais ir be jų. Ir kosgi buvo Irano režimas atsakas. E, moteris buvo nuteista 25 metams kalėjimo. Viena iš Saro premijos e, laureačių buvo nuteista kalėti ir e, rimbo smūgiams, nes e, ji palaikė demonstruotojas. Šis, šie nuosprendžiai aiškiai rodo, kad Irano režimas jaučia grėsmę dėl šių drąsių moterų. Situacija regione, aišku, labai sudėtinga ir ji negerėja. Bet viskas nėra vien tik juoda ir balta, negalime kalbėti vien tik apie gerį ir blogį, bet visada turime remti tuos žmonės, kurie siekia remti žmogaus arumą. Moteris, kurios demonstravo metro, kurios patiria seksualinius smurtą, yra daugybė pavyzdžių. Ponios ir ponai, tiek Irane, tiek visur kitur pasaulyje privalu gerbti žmogaus teisės. Mes negalime tylėti, todėl aš kreipiuosi į jūs visus, kad pritartumėte rezoliucijai ir paremtumėte Irano moteris. Mhm. Ačiū pusantros minutės poniai Guteland. Ačiū pirmininkė, ponia komisarė. Praėjusią savaitę girdėjome daug pranešimų apie Saharos Hudairį baisę mirtį po sužeidimų kuomet ji susidegino. Ji tai padarė po to, kai buvo areštuota ir nuteista už tai, kad norėjo e, stebėti futbolo rungtynės. Tai yra visiškai paprastas dalykas, kurį visi turėtų teisę tai daryti. Tai yra tragiški įveikiai. Mano solidarumas, na, aš reiškiu savo solidarumą jos šeimai. Šiandienė diskusija yra apie moterų teisų gynėjų situaciją. Ir įkalintas e, dvigubos pilietybės moteris Irane. Moterų, kurios kovoja už žmogaus teisės Irane, situacija turi būti pagerinta. Daugelis iš jų e, įkalintos vien už tai, kad jos kovoja su diskriminacija. Tai yra atvejai, kuomet žmogaus teisų gynėjos, moterų teisų gynėjos, žurnalistės, aplinkosaugos aktyvistės įkalinamos, įkalinamos ir laikomos kalėjime mėnesių, mėnesius ir metus be teismo, dėl ko priverstos kentėti. Mes kalbame apie Moigan Kešavars, esam Arijani, Morinė Arapsagi ir Nesun Sadutė ir kitas moteris, kad jos būtų nedersant paleistos. Ačiū. Toliau pane Rodrygės Ramos pusantros minutės. E, Prezidentė. Pirmininkė. Kalbame apie skubę rezoliuciją, kurį reikalavome, kad iš karto būtų paleistos visos moteris aktyvistės, kurios yra e, nuteistos Irane. Ir taip pat reikalavome, kad būtų paleistos vietos pilietės, turinčios ES e, valstybių narių Irano pilietybę, kurios yra e, kalėjimuose, neturi galimybės susitikti su savo šeimos nariais ar advokatais. Trys paskutinės nuteisos moteris e, nuteistos už tai, kad jos nusėmusios galvos apdangalus dalijo gėlės per kovo 8. Jos buvo nufilmuotos ir jos uh, E, norėjo, kad moteris galėtų savo laisvų pasirinkimų arba nešioti galvos apdangą ar ne. Ir tai vertinta kaip nusikaltimas, nusikaltimas prieš valstybės saugumą. Ir jos nuteistos daugiau negu 23 metams kalėti. Teismas nesuteikė jokių garantijų, taip pat nebuvo galima naudotis advokato paslaugomis, pasirinkti advokato. Ir matome, kad persekiamos yra aktyvistės, moteris yra ne advokatės, kurios gina savo teisės. E, vyksta aktyviščių, kurios gina savo veiksmus persekiojimai. Ir mes turime sakyti, moterys, kurios nebenori gyventi kaip anksčiau, kurios galvoja, kad jos jau daugybę metų gyvena tarsi kalėjime, jos kovoja už savo ir savo dukurų laisvę. Dėl to labai svarbu, kad parlamentas nusiųstų labai aišku signalą. Pirmiausiai, mes turėtume kreiptis į komisiją ir pasakyti, kad politinis dialogas ES ir Irano uh, E, turi e, turėti politinių prioritetų. Tai yra žmogaus teisų apsauga, moterų, mergaičių, iraniečių apsauga. Taip pat turime e, Irano moterims siūsti aišku signalą, pasakyti, kad jos nėra vienišas, kad Europos parlamentas yra su jomis ir kad mes būsime su tomis, kurios tiek kalėjimuose, tiek gatvėse protestuoja. Dėkuoju. Deja, mes mes dar labai nevėluojame, bet prašau kalbėti neviršiant jums skirto laiko. Dabar, ponia Žofko, trys minutės. Dėkui, pirmininkė. Irano valdžia ir toliau persekioja žmogaus teisų aktyvistus, žurnalistus, e, teisininkus. E, jie ir kiti aktyvistai e, yra persekiojami, kišami kalėjimus. Savo rezoliuciją Europos parlamentas e, ragina Irano valdžią panaikinti bausmes ir iš karto paleisti visus žmogaus teisų gynėjus ir ES Irano piliečius, kurie yra neteisėtai sulaikyti. Trys uh, iranietės buvo nufilmuotos tuo metu, kai protestavo prieš privalomą galvos apdangalo nešiojimą. Jų protestas buvo taikus, buvo pasakoma už žmogaus e, galimybę pasirinkti, ar naudo dėvėti hijabą ar ne. Trys moteris e, nuteistos 16-23 metams kalėjimo. Valdžios atstovai savo, kad jos veikė prieš nacionalinį saugumą ir e, tarsi skatino imtis prostitucijos ar e, elgtis nemoraliai. Tos moterys buvo areštuotos, nors jos paprasčiausiai naudojasi žodžio laisvė. Tai yra viena iš pagrindinių kiekvieno žmogaus teisių. E, kitas atvejs iranietė susidegino protestuodama prieš grėsinti areštą dėl to, kad ji žiūrėjo futbolo e, rungtinę stadione. E, moterų teisų pažeidinėjimai minimi rezoliucijoje bendroje taip pat mes kalbame apie veiksmus Irano prieš keletą dvigubą pilietybę turinčių ES ir Irano piliečių. Ir e, e, to, tie asmenys, e, moterys nuteisti nesilaikant sąžininko teismo principų. Ir mes turime atstovauti atstovauti tiem žmonėms ir elgtis ryštingai. Gerimas pirmininkė, šie rūmai turi apginti visus ES piliečius nepriklausomai nuo jų buvimo vietos. Iranas yra viena iš jungtinių tautų šalių steigėjų. Ji yra ratifikavusi teisiškai privalomos tarptautinės sutartis, e, kuriuose akcentuojama pagarba žmogaus teisėms. Tačiau realybė rodo, kad Iranas nesilaiko tų prievalių. Savo rezoliuciją mes raginame Irano valdžią nutraukti represijas ir įgyvendinti tarptautiniu mastu priimtus standartus. Kolegos, labai prašau, kad jūs paremtumėte tas e, savališkai sulaikytas moteris, kad apgintumėme ES pilietės ir siūstume stiprų signalą Irano valdžiai. Dėkoju. Pone Ernst, pusantros minutės. Ponios ir ponai. Aš tikriausiai viena iš nedaugelio parlamento narių, kuri e, turėjo galimybę susitikti 2013 metais e, su su Nazis Sutudech. E, ji buvo tuo metu paleista iš kalėjimo, paskui vėl uh, nuteista pastaruoju metu 33 metams už tai, kad ji ragino kitas moteris nenaudoti galvos apdangalo, bet e, tokios bausmės yra gėdingos, mes negalime leisti, kad tai vyktų toje šalyje. Tarptautinis solidarumas yra labai svarbus kiekvienam, kiekvienai moteriai, nors mes galbūt nežinome visų jų vardų. Ir aš norėčiau Irano vyriausybei pasakyti vieną dalyką. Jūs negalite paprasčiausiai uh, nusigręžti nuo pažangos e, civilizacijos. Negalime apsimesti, kad nevyksta, negalime užčiaupti aktyvistų, kalbančių apie pažangą. Jūs visą tai darote, bet jūs negalite užgniaužti laisvės nei smurtu, nei įstatymais. Mes e, kaip e, žmonės turime ginti civilizaciją, žmogus teisės ar Irane, ar Hongkongė, ar kitur. Ir revoliucijos dvasia ne, negali pakeisti, revoliucijos sergėtojai negali to pakeisti. European... Toliau Europos liaudės partijos ir krikščionių demokratų e, frakcijos vardu ponas Sikorski. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, Iranas, Irano Islamo Respublika E, pažydinėja žmogaus teisės ir ypač, e, ypatingai daug represijų susilaukia moteris. Jos baudžiamos už nusikaltimus, kuri, už veiksmus, kurie nelaikomi nusikaltimais mūsų pasaulyje. E, šitai paprastai pasižymi liberalesniu, e, liberalesnė pasaulyje žiūra nei kitos religinės grupuotės. Tačiau Iranas vykdo mirties bausmę savo piliečiams, kai tuo tarpu e, netenkina demokratiškų kriterijų, kuriuos mes pripažįstame. E, viduramžiškai mąstantys mulos e, E, skelbia žiaurius nuosprendžius žmonėms už nusižengimus, kurie mūsų supratimu visiškai nėra nesukaltimai. Manau, kad esu teisus, teikdamas, kad yra netaikoma mirties bausmė už homoseksualumą. Todėl norėčiau prisijungti prie visų balsų, kurie čia girdisi ginant Irano neteisingos rūpesti teisingumo sistemos e, aukomis, ypač, moter, ypač moterų atveju, kurios yra ypatingas taikinys. E, žinome, kad buvo įvykdytas išpolis prieš Saudo Arabijos e, naftos įrenginius ir tie, tų, tų dronų tikrai nepasi, nepasidirbino patys pabėgėliai kalnuose. Teigiama, kad tuos dronus tiekė ir Irano Islamo Respubliką. Taip pat žinome, kad vyko išpoliai prieš nafto, naftą gabenančius laivus Hormūzo sąsiauryje. Irano režimas atrodo stengiasi išprovokuoti Junktinės valstijas, kad, ši, kad šios įvykdytų ginkluotą išpolį. Tikiuosi, kad nei Junktinės valstijos, nei mes nesileisime provokuojami, e, nes praeitie tokios provokacijos yra pasiekę savo tikslą ir man tikrai nepatiko tų atvejų pasakmes. Toliau, socdemų vardu ponas Picula vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Negalime ignoruoti e, nuosprendžių dėl protesto ir bandymų primesti tam tikro gyvenimo būdą. Taip pat skiriamos bausmės nupla, nuplakant, nuplakimu, dažnai jos skiriamos moteriams. Taip pat e, moteris kovoja už tai, kad jos turėtų galimybę gyventi taip, kaip nori. E, netgi kalėjime esantis žmonės turi turėti teisę į, į sveikatos apsaugą ir į, į savo atstovus teisininkus. Žmogaus teisės yra netimamos, kad ir kur žmonės begyventų. Ir Iranas turi suderinti savo įstatymus su tarptautiniais įstatymais ir konvencijomis. Ir mes turime kelti šį klausimą visose dvišaliuose ir daugiašaliuose santykiuose. Toliau Renew frakcijos vardu ponas Porit, pusantros, ponia Porit, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Mano apylinkė, a, apygardos gyventoja Nazarin Zagar ir Atklif Mm, turint Junktinės karalystės ir Irano pilietybę, e, buvo neteisėtai įkalinta e, jau e, ilgus mėnesius. Ja nuteisė teismas, kuris yra pasityčiojimas iš teismo ir nebuvo nei bešališkas, nei laisvas. Be to, jai nesuteikta gydytojų priežiūra. Jai neleidžiama e, naudotis tarptautiniais skambučiais. Ir e, su savo dukrumi Gabriela, kuri, kurie yra keturių mėnesių, jie leidžiama penkių metų, atsiprašau, jie galima pasimatyti tik kartą per mėnesį. Ji buvo paskelbusi bado straiką ir perspėjo, kad ji vėl jį paskelbs, jeigu ir toliau jai nebus užtikrinamos pagrindinės žmogaus teisės. Jos vyras Richardas neseniai pasakė, kad Brexito klausimą aktualija reiškia, kad jos atvejais nebėra mm, Britų vyriausybės darbo tvarkėje. Borisas Johnsonas, Britų premjeras, taip pat pablogino jos padėtį ir nesusitiko su Richardu po to, kai tapo e, premjeru. Esant tokioms aplinkybėms ES privalo pasiekti, kad jos balsas būtų išgirstas. Nazarin yra ne vienas atvejis. Kiti dvigubą pilietybę turintys asmenys e, kenčia nuo sankcijų e, Irano režime ir ne jiems neužtikrinamos jų teisės. Kolegos, mums tenka prievolė e, siekti jų teisių e, čia ir užsienyje. Paremkite šiuos raginimus. Ačiū. E, žaliųjų. E, frakcijos vardu, ponas Urtasun, dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Moterų Irane padėtis vis labiau mus neramina ir mūsų parlamentas negali to nepasmerkti. Pastarėjai atvira ypač neraminantis 29 e, metų e, Saharkoje dar mirtis ir nusprendė susideginti dėl to, kad jai nebuvo leista žiūrėti futbolo rungtynių, nes ji bandė praeiti persirengusi vyrų. E, Tačiau tai ne vienintelis diskriminacijos atvejis. Nu, praėjusiu metu sausio mėnesio beveik 32 asmenys buvo su, suimti. Taip pat ir dėl to, kad moteris protestavo prieš būtinybę dėvėti privalomą galvos šydą, taip pat dėl saviraiškos laisvės neužtikrinimo. Mes reikalaujame visų suimtų uh, žmonių išlaisvinimo, taip pat už jų pagrindinių teisų užtikrinimo. Be to, moteris ypač diskriminuojamos E, santokos, skirybų, taip pat e, vaikų globos atvejais, e, ekonominės rytyje, viešajame ir priešajame sektoriu. Tai turi baigtis. Norime, kad ES ir ES valstybės narės teiktų prioritetą žmogaus teisų gynėjų moterų ir ne apsaugai mm, kai kurios priemonės pasiteisina ir ES daro pas, pasta, pastangas, kad tai kad mums pasisektų, turime tam skirti visas energijas. Tačiau tai turi būti susijęta su, žmogu, su kova už žmogaus teisę šalise. Ir taip pat reikalaujame, kad feminizmas, e, feminizmo matmuo būtų e, įtrauktas į ES išorės politiką. Ačiū. Thank you. Of... Ačiū. Tapatybės ir demokratijos frakcijos vardu, ponė Sardonė, vienai minutė. Ačiū pirmininkė. Galbūt, kas žino, kad iki. E, 80-mečio Irane moteris galėjo elgtis kaip mes, rengtis kaip mes ir mokytis. Tačiau 1979 metais į valdžią atėjo islamo režimas ir religijos vardan moterų teisės buvo pamintas. Šalis sugrįžo į viduramžius. Moterų krepšinis, futbolas, tinklinis visos šios sporto, sportininkės turi žaisti dėvėdamos skaras. Kai kas teigia, kad jos pačios nori jas nešioti, tačiau taip nėra, jos yra priverstos dėvėti galvos apdangalą. E, žmogaus teisų gynėjos susiduria su represijomis, nes jos garsiai šaukia apie tai, kokia yra padėtis šalyje. Taip pat labai dažnai dėl to, kad buvo laikomasi tokios tolerancijos politikos, ES nieko ne, nedarė ir mes negalime nusigręžti, mes turime ir privalome kovoti už moterų teisės. Negalime tiesiog tylėdami stebėti, kas vyksta. Dėkoju. Europos konservatorių reformistų frakcijos vardu ponas Vaščihovskis. Vieną minutę. Pone pirmininkė, pone komisijos narė. Kai buvęs Lenkijos ambasadorius Irane, turiu pasakyti, kad nesu labai patenkintas to, kad turime šiandieną kalbėti apie Irano valdžios institucijų netinkamą elgesį. Aš labiau norėčiau kalbėti apie tai, kaip Irano kultūra prisidėjo prie mūsų civilizacijos. Tačiau, artėjant vis didesnį, esant vis didesnė įtampai Pesijos įlankos regione, Iranas vaidina, turi vaidinti konstruktyvesnį vaidmenį šioje. Šiame regione mes tikimės, kad Iranas gerbs Irano piliečių žmogaus teisės ir taip pat e, gerbs visų, kurie ten gyvena ar lankosi teisės. Mes taip pat tikimės, kad Iranas ne, ne, ne, toliau neužsims vienašališkai sulaikymais ir besąlygiškai nedelsiant išlaisvins visus dvigubą pilietybę turinčius asmenis. Žmogaus, ir žmogaus teisų gynėjus, ypatingai moteris, moterų teisų gynėjas. Ir galiausiai tikimės, kad Iranas susilaikys nuo agresyvios politikos šiame regione. Jeigu Iranas nori palaikyti gerus santykius ES, jis privalo keisti savo politiką ir laikytis tarptautinių normų bei standartų. Dėkoju. Ačiū. Goja frakcijos vardu. Ponas Volis, viena minutė. Ačiū pirmininkė. Mes žinome, kad moterys vaidina labai svarbu vaidmenį Irane. Ta prasme, kad Saudo Arabija dėl to turi būti sugėdinta. Tačiau žinome, kad Irane nėra ginamos moterų teisės ir viskas turi keistis. Tačiau reikalinga paminėti ir neteisėtas JAV sankcijas prieš Iraną, nes tokiu būdu yra ignoruo, ignoruojamos tos moterys ir tie vaikai. Mes žinome, kad ekonominės sankcijos dažniausiai paveikia pačius neturtingiausius. Tai yra tokia lėta kankinimo forma, nes labiausiai kenčia silpniausiai vaikai ir moterys. Teikti, kad mes bandome kovoti už tų te, žmonių teisės ir netgi nepripažįstame, nekritikuojame brutalių ekonominių sankcijų, kurios taikomos tų pačių žmonių atžvilgių, tai daug ką pasako apie politinį mūsų susidomėjimą žmonių, žmogaus teisėmis. Iranas susiduria su didelė, didelė konfrontacija iš įvairių tarptautinių veikėjų ir mes privalome padėti jai išeiti iš tos aklavietės. Tokia yra mūsų prievolė, mes negalime dar mesti vieną politinį ginklą prieš Iraną ir jeigu nebus patvirtinti mūsų pakeitimai, mes balsuosime prieš šį rezoliucijos tekstą. Neprisijungusių vardu, ponia Deliusi, vieną minutę. be mikrofono. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, jog remiu tas drąsias moteris, kurios teikiai protestuoja ir kovoja už savo teisės Irane. Tačiau Iranas tampa vis drąsesnis, imasi vis daugiau provokacijų ir panašu, kad mūsų veiksmai su Iranu neduoda jokių rezultatų. Net pati svarbiausia veikėja JAV pasitraukė. Dėl to piliečiai susiduria su e, sulaikymo ir barbarumo apraiškomis. Mūsų piliečiai tapo įkaitai šiame politinėme žaidime ir jeigu ES nori toliau kovoti už e, brandolinį sandorį su Iranu, mes panašu, kad toliau e, remiame teroristinės grupės regione. ES labai teisingai kalba apie žiaurumų žmogaus teisų srityje, tačiau ką reiškia tie žodžiai? Sankcijos reikalingos, o ne žodžiai, nes priešingų atveju situacija dar blogės. Tačiau Matome daug žmonių, kurie sėdi kalėjimuose Irane, mes turime kalbėti jų vardu ir jie privalo būti išlaisvinti. Tai yra labai paprasti žmonės, Mark Perkins, Julie King, kurie sėdi, ir ponia Radcliffe, Gilmot, Ašūri ir Mari Tabas, kurie sėdi kalėjimuose, ėmė, atėjo laikas veikti dabar. Dėkoju. Ačiū. Dvi minutės, poniai Estaras Eragut. Ačiū, pirmininkė. E, dar kartą diskutuojame apie Iraną žmogaus teisų kontekste e, kovotojų žurnalistų, mažumų, moterų, kitų asmenų turinčių dvigubą pilietybę persekiojimo atvejus nagrinėjame. Šie žmonės yra nekenčia. Yra nepagristai persekiojami, jiems trukdoma užsimti mėgstamą veiklą. Jie e, negali vykdyti savo veiklos e, be bauginimų ar e, kankinimų. <clears throat> Pavyzdžiui, Viena mergina, kuri norėjo žaisti futbolą, <clears throat> yra persokiama vien tik tai dėl savo e, aprangos, e, už tai, kad persirengusių vyrų norėjo stebėti stadione savo mėgiamos, mėgstamos komandos e, žaidimą. Ji buvo nuteista jos nusikaltimą, tačiau sudaro tik tai, kad ji gimė moterimi šalyje, kurioje viską sprendžia vyrai, atindami iš moterų pagrindinės teisės. Baisu, kaip Irano valdžia kojomis trypė moterų teisės. Po islamo revoliucijos buvo suimta daugiau nei 120 tūkstančių asmenų, tarp jų yra labai daug žurnalistų daugiausiai visame pasaulyje. Turime kovoti su šia priespaudo komisijos narė Tyson. turi pareikalauti steigti pagalbą šiems persiekiamiems asmenims. Moterys yra nedrasios, jų yra daug ir jos yra pasirengusios kovoti už savo teisės, neturėtume palikti jų likimo valiai, nes būtent jos gali pradėti tikrą islamo revoliuciją Irane. Todėl aš e, raginu e, šioms moteriams skirti tinkamą apdovanojimą, ponę Areną. Irano moterų diskriminavimas e, <clears throat> vyksta kiekvieną dieną, kuomet galvoju apie Asa Kadairi. <clears throat> Ji yra geriausias pavyzdys dėl savo elgesio futbolo stadione, kur buvo apmėtyta akmenimis, parodant, kaip yra pažeidžiamas moterų teisės Irane. Deja, Iranas nėra vienintelė tokia šalis. Mes galėtume daug didelį pateikti šalių sąrašą, kuriuose pažeidžiamas moterų teisės ir tas sąrašas tikrai būtų ilgas, tačiau Iranas yra ES partneris, buvo pasirašytas brandolinės programos susitarimas, tačiau mes turime E, kalbėdami taip pat ir branduolės programos sutarties kontekste nepamiršti moterų teisės, nes tai yra didžiausia pasaulio neteisybė, kuomet yra pusės gyventojų, tai yra moterų teisės pažeidinėjamos nuolat. Ačiū pusantros minutės, ponas Benjan dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Žmogaus teisų padėtis Irano Islamo Respublika dažnai buvo kritikuojama. Žodžio laisvė, nuomonės laisvė griežtai ribojama, nepaslaptis, kad Irano valdžia e, persekioja e, žurnalistus, e, kovotojus už žmogaus teisės, sodina juos kalėjimus, ypač nuo to, nuo to ką persekiojimo kenčia tautinių mažumų e, atstovai, arabai, kurdai ir barok e, tautybės atstovai. Gari Raklifi e, turi dvigubą pilietybę, ji buvo pasodinta į kalėjimą be teisės gauti teisininkų pagalbą, apkaltinant šnipinėjimu po nesažiningo teismo proceso. Buvau sustikęs neseniai su jos e, sutoktiniu Richardu Redcliffu. Ir <clears throat> jis, man atrodo, tikrai geras, sąžiningas e, žmogus, e, drąsiai siekiantis išlaisvinti savo žmoną. 2019 metais Junktinės valstijos pasitraukė iš Irano brandolinės programos susitarimo ir pradėjo taikyti sankcijas, ES tuo tarpu e, nu, iš šios sutarties nepasitraukė, tai galėtų būti traktuojama kaip ženklų. Ir kai ES nori palaikyti draugiškus santykius, tačiau tam, e, kad e, tie draugiški santykiai būtų palaikomi, Iranas turi paisyti žmogaus teisų. Tokiu būdu mes galėtume padėti pagrindą, pamatą e, tarpusio santykių normalizavimui. Ačiū ponas Rivier, vieną minutę kalbėsiu, ačiū ponė pirmininkė. Taip, reikia pasmerkti visas šalis, kurios kuriuose persekiojamos moteris, Iranas, Saudo Arabija, Pakistanas, kaip mes galime pamiršti Aziją Bibi persekiojimą. Tikrovė yra tokia, kad visos šalis, kuriuose galioja šariato teisė visose moteris yra persekiojamas. Būtent šariato teisės nuostatas reikia pasmerkti. Pone Pandelain nusprendė paskirti komisijos narį atsakingą už europinį gyvenimo būdą. Viena iš pirmųjų jo užduočių turėtų būti pasmerkti šariato teisę ir uždrausti e, jos naudojimą Europoje. Tai galėtų e, tapti mažytis e, žingsnis į priekį. Tačiau neįvardinus e, problemos esmės, mes ir toliau e, padėsime e, daugelį šalių ir toliau persekėti moteris arba stebėsime nieko neveikdami. Pone Kanko, vieną minutę kalbės, jūsų mikrofonas neįjungtas, sako pirmininkas. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos, ši mergina mėgo futbolo, kad Ir gal jie turėjo ir kitų poreikių. Jos vardu Sarako Dajarė. Ji taip pat buvo žinoma kaip Melinoji mergina. Tai buvo de, uh, jos futbolo rinktinės uh, spalva. Ji norėjo pasižiūrėti de, uh, futbolo rungtinės, bet tai yra uždrausta Irane. Uh, 29 metų mergina prieš dvi savaitės susidegino prieš is, uh, Islamo revoliucinį uh, teismą. Ji tiesiog norėjo džiaugtis laisvę ir ba, ji, kaip ir kitos moteris, kurios to siekia, jos yra persekiojamos, sulaikomos. Nuo 2018 metų 32 žmonės buvo sulaikyti ir, ir nuteisti už tai, kad jie protestavo prieš privalomą hijabo dėvėjimą. O juk tai prieštarauja žmogaus teisėms. Per pastrosius dviejus metus buvo sulaikyta nemažai dvigubą pilietybę turinčių asmenų. Pavyzdžiui, profesorius Džalely, jie net lankėsi Briuselėje. Po visų mūsų rezoliucijų, tarybos išvadų ir kitų dokumentų aukščiausiai įgaliotinė išorės santykiams pabrėžė, kad dialogas yra vienintelis būdas spręsti problemas. Tačiau to nepakanka. Tai mergina žuvo, jai te buvo 29 metai ir ji susidegino vien dėl to, kad mėgo futbolą. Nepamirškime to, nes grėsmė, grėsmė yra iškilusi daugybė žmonių. Like Aš norėčiau dar kartą kreiptis Europos parlamento narius priešydamas neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko. Toliau vieną minutę suteikime ponui Rodrygės Palop. Poniai Rodrygės Palop. Dėkoju. mes visi. E, mes priversime jas visas kentėti. Tai štai ką pasakė da, a, a, teisėjas, da, kuris teisė moteris už tai, kad jos nenorėjo dėvėti hijabo. Mer, moteris merginos yra persekiojamos, mušamos, teisiamos vien dėl to, kad jos prie, priešinasi tam, kad. A, priešinasi būtinybė nešioti hijabą. Tai yra lyčių lygybės principo pažeidimas tokio mastu, kurį nesunku įsivaizduoti. Ir yra visiškai nepriimtina, kad vyksta tokie dalykai, kad galioja tokios taisyklės. Irano valdžia privalo panaikinti uh, šių asmenų sulaikymo orderius ir turi sureaguoti į mūsų rezoliuciją. Atėjo laikas pagaliau taikyti nediskriminacinę politiką. Moteris turi būti įgalintos. Mes norime, kad moteris galėtų naudoti savo kūnų taip, kaip joms atrodo tinkama. Jų kūnai nėra kažkoks religinis simbolis. Dėkuoju. Toliau ponas Patin. Kiekvieną da, e, dieną da, kuri da, Nazanin Zagari Ratcliffe ir kiti praleidžia kalėjimuose yra da, tragedija. ES pažadėjo Iranui, kad ji padės jam išvengti JAV sankcijų. sankcijų. Tai Iranas neištesėjo savo pažadų. Ir da, žinome, kad Iranas taip pat. Da, ka, E, imasi veiksmų prieš e, tanklaivius prie Gibraltaro. Tačiau ES <clears throat> nieko nedaro. ES nori tiesiog e, vykdyti savo išorės veiksmų politiką, lyg tai būtų kokia nors da, vyriausybė. Tačiau ji visiškai nesugeba to daryti. Tai yra visiška veidmainystė. Įsivaizduokite, kas bus, jei jūs susikursite savo da, armiją. Aš dirbu Europos parlamento delegacijoje ryšiams su Iranu. Ir aš Aš patikiu prašymą surenkti Iranijos delegacijos susitikimą, tačiau niekas į tai sureagavo. 17 dien, 70 dienų praėjo, tačiau mūsų delegacija ryšiam su Iranu vis dar negalėjo susitikti. O Nazanin Zagari Ratcliff tebėra kalėjime. Tai yra visiškai, absoliučiai nepriimtina. Ponia Jones. Įsijunkite mikrofoną. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Pone Tisen, moterų gyvybei yra iškylusi grėsmė daugybėje šalių pasaulio. Mes tai žinome, tačiau Irane, Irano revoliuciniai teismai pastaraisiais e, e, mėnesiais. Da, E, ėmėsi gerokai griežtesnių priemonių prieš e, da, moteris, ypač prieš moterų teisų gynėjus. Da, už ką? Nu, todėl, kad jos nori būti moteriamis, jos nenori nedėvėti hijabų, jos no, nori stebėti futbolo rungtynes stadione, jos dalyjo gėlės per tarptautinę moters dieną. Tarptų moterų yra moterų, kurios turi dvigubą pilietybę. Da, ir da, jom, jos gali patirti labai rimtų. Ba, e, padarinių. Pavyzdžiui, moteris, kurios per da, televizijos kanalą da, da, transliuojama persų kalba, susilaukia persekiojimo. Ir daug, mes galime paminėti daugybę pavardžių ir vardų, tai skaitant ir Nazaniną. Visos tos moteris kali kalėjime, jos net gali susilaukti medikų pagalbos, teisininkų pagalbos. Ir Šie žmogaus teisų pažeidimai yra labai rimti ir mes turime apie tai kalbėti, turime kažką daryti. Iranas privalo da, nutraukti tokią save veiklą ir moterų teisės turi būti apgintos visur ir visuomet. Ypač tuomet, kai moteris gina kitų asmenų žmogaus teisės. Dėkuoju. Toliau vieną minutę ponui Gudler. Dėkuoju, ponė Pirnkė, gerbėjai kolegos, ponios ir ponai. Aš norėčiau. Ba, pasakyti, kad visi, kas yra negina žmogaus teisės, yra labai drąsūs žmonės, nes jie susiduria su nuolatiniu persekiojimu vien dėl to, kad jie nori pasinaudoti savo saviraiškos laisvę ir tos moteris priešinasi įpareigojimą dėvėti hijabą. Šimtai moterų buvo nesiniai sulaikytos. Ta, Irane ir jos tebėra laikomi kalėjami. Tarp jų yra moterų, kurios turi ES ir Irano pilietybę. Jos lai, teigiama yra, neva yra valstybės priešo, priešės ir todėl jos bus teisiamos Irano teisme ir joms bus pritaikytos atitinkamos priemonės. Uh, Mes turime padaryti viską, kad mes gautume išsamų visų sulaikytų asmenų, turinčių dvigubą ES ir Irano pilietybę sąrašą. Ir turime daryti viską, kad juos apsaugotume, turime lankyti juos kalėjime, turime imtis diplomatinių priemonių, tam, kad e, užtikrintume, kad šie asmenys būtų kuo greičiau paleisti į laisvę. Dėkuoju. Toliau, ponia Tavalieri. Vieną minutę ponė pirmininkė, Irane diskrimina, moterų diskriminacija, persiekiojimas pasidarė dar baisesnės. Nuo to laiko, kai moteris dabar pradėjo pasakot per internetą, kaip va, taip vadinama moralinė policija jas persikio. Kiekvieną dieną Europa, kuri yra pagrįsta laisvės ir atsakomybės vertybėmis, negali su tuo taikstytis, negali taikstytis, kai yra pažydinėjimas žmogaus teisės. Ta daro veidmainiškas ir arhaiškas režimas, kuris pasinaudojo islamu tam, kad tai galėtų dar labiau sustiprinti savo galias. Ir mes matome, kad net ir Europos sąjungos miestuose kartais yra pažeidimos žmogaus te, teisės. Moteris kovoja už tai, kad jos galėtų nedėvėti hijabo. Negalime e, e, teisintis tuo, kad ne, e, teisinti tokių veiksmų tuo, kad ne va tie žmonės gina kultūrų ir tradicijų įvairovę. Reikia nepamiršti, kad visos moteris, kurios gyvena ne tik Irane, bet ir, uh, ir uh, vakaruose, Europos vakaruose turėtų turėti galimybę naudoti savo teisėmis, nes uh, tai yra visų mūsų laisvės pagrindas. Dėkoju. Toliau panas Černiecki. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz. Ne pirmininkė, ponė komisijos narė. Iranė, Irano tauta turi ilgą ir nuostabią istoriją tai yra antikinė tauta. Bet vis tiek mes privalome reikalauti, kad ir šioje šalyje būtų gerbiamos moterys. Tai yra toks didžiulis istorinis paradoksas, nes prieš 40 ar 50 metų moterys Irane turėjo daugiau teisių nei dabar. Ir šalis žengė didžiulį žingsnį atgal ir dėl to labai liūdna. Ir kai mes kalbame apie moterų teisės Irane, turime ypatingą dėmesį skirti toms moterims, kurios anksčiau gyveno Irane ir pasitraukė iš šalies. Ir dabar mato iš tiesų tai, kokie esminiai pokyčiai į neigiamą pusę įvyko šalyje. Aš neseniai lankiausi konferencijoje, kurią surengė tokios pabėgusios moterys ir mane tai labai paveikė. Taip pat matome didžiulę problemą su tais asmenimis, kurie, kurie turi dvigubą pilietybę, turime apsaugoti jų teisės. Ačiū, ponė Regner, vieną minutę. Ačiū. 70 procentų Irano moterų pasisako prieš griežtas aprangos taisyklės. Ne, Tai patvirtina ir Irano tyrimų centro atliktas tyrimas. Vis daugiau moterų protestuoja prieš prievalę dėvėti hijabą ir reikalauja leisti joms pačioms nuspręsti, kaip rengtis. Nepaisant to yra bauginamas, persekiojamas, sodinamas į kalėjimus. 2016-aisiais tūkst... ne, nemažai moterų e, protestuojančių, taip pat ir vyrų, buvo e, suimti teisė. Yeah E, Taigi protestuoti yra pagrindinė teisė. E, daug e, drąsių moterų taikiai protestavo prieš Irano moterų prangos įstatymą ir uh, joms buvo skirtas e, laisvės atimimo bausmės teismuose nuo 16 iki 24 metų. Tai yra visiškai nepriimtina, mes turime pareikalauti šios kovotojus už moterų teisės, nedelsant paleisti į laisvę. Pone Kaltsbrau, vieną minutę kalbės dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Pastaraisiais mėnesiais matome, kad Iranos valdžios institucijos ėmėsi griežtų priemonių nukreiptų prieš moteris Irane. Ir moterys, kurios e, e, išeina kovoti už savo teisės, yra nuteisiamos. Ir taip pat tos merginos, kurios paskelbė internetu informaciją apie tai, kaip jos dalino gėlės metro, irgi buvo nubaustos. Tai moterys, kurios tiesiog dalino gėles metro ir buvo nuteisto 16-24 metų įkalinimo bausme. Europos parlamentas privalo pasmerkti tokią priespaudą prieš moteris Irane. Mes turime labai aiškiai kalbėti už tokių moterų ir mergaičių teisės Irane. Nes kiekvienas žmogus pats atsakingas už savo gyvenimą, gyvybę ir už savo kūną. Dėkoju. Ačiū vieną minutę ponui Veimeš. Ačiū ponė pirmininkė. Pagalvokime apie moterį, kuri susidegino kovodama prieš režimą. Pagalvokime apie tas dukras, kurios buvo nuteistos 17 metų e, įkalimo bausmėms vien dėl to, kad išdryso nusimti galvos apdangalą tai yra moterys feministės, kurios kovoja Irane. Ir mes Švedijoje taip pat matome, kad ministrai galėtų daugiau nuveikti. Irane nėra leidžiama moterims paspausti rankų. Mes pasisakome už krikščioniškas teisės ir vertybės. Dėkoju. Minute, Ačiū vieną minutę, ponui Kester. Mėly kolegos, moteris Irane beveik visose visuomenės sluoksniuose yra diskriminuojamos dideliu mastu, nes yra negalioja šariato teisė, pagal kurią taikoma taip pat ir mirties bausmė, diktatoriškas e, Irano klerikalų režimas yra grindžiamas islamo fundamentalizmu ir neapykanta moterims. E, visiškai nepaisant e, mažumų ir kitaminčių teisių. Tokia sistema yra pasibjaurėtina. Dešimtmečiai e, laisvės atėmimo bausmių e, ir bausmės nuplakant viešai moterims, tai tik patvirtina, kol ta dvasininkų diktatūra ir toliau vyraus ir valdys Irane, artimuose rytuose, e, nebus jokių sąlygų taikiai tarpusavėje sugyventi ten esančioms valstybėms. Ponas Užtrevičius vieną minutę kalbės. Pone pirmininkė, kolegos, ponė komisijos narė, pradžioje norėčiau išsakyti visapusišką paramą, išreikšti solidarumą visų Irano žmogaus teisų gynėjų atžvilgių. Mane ypatingai palėtė Irano moterų drąsa, kurios taip taikiai sugebėjo pareikalauti savo teisių, teikdamos gėlės kitoms moterims metro ir aptardamos savo teisės. Tam tikrą prasme tai man šiek tiek primena mūsų taikų pasipriešinimą sovietų okupacijai, ypatingai primena Baltijos kelią. Tik mes e, gavome laisvę, kai tuo tarpu kolegos Irane, kolegės Irane buvo nuteistos ilgam ilgomis įkalinimo bausmėmis. Nuolatiniai žmogus teisų pažeidimai, priespauda, įbauginimai, įbauginimai, įbauginimai nukreipti prieš opoziciją ir žurnalistus jau peržengė Irano sienas, nes tai kelia nestabilumą regione ir grasina, e, kelia grėsmę Irano ekonomikai. Aš kreipiuosi Irano vyriausybę su reikalavimu, kad būtų gerbimo žmogaus teisės, pagrindinės laisvės, laikantis tarptautinių žmogaus teisų standartų ir tarptautinių priemonių, kurias yra, ratifikavęs yra Ura, Iranas. Taip pat aš kreipiuosi į tarybą, kad būtų peržiūrėta ES pozicija Irano atžvilgiu, numatant galimybę taikyti papildomas sankcijas. Dėkoju. Ačiū. Vieną minutę, ponė Višnevskai. Pirmininkė, gerbimi ponas ir ponai, padėtis, moterų padėtis Irane yra labai e, sudėtinga, jos e, turi kovoti už savo pagrindinės teisės, užmėtymas akmenimis yra viena iš e, islamo baudžiamojo teisėje numatytų mirties bausmių taikymo e, formų. E, jeigu moteris yra išprievartaujamos, jos baudžiamos kartu su prievartautoju, jos verčiamas nešioti e, hijabą, taigi Irano moteriams reikia paramos. E, Irano piliečiai e, už veiklą, e, kurioje Europos, už kurią Europos Sąjunga, Sąjungoje apskritai jokios bausmės nėra taikomas, nuteisiamas ilgo laisvės atimimo bausmėmis, pavyzdžiui, už ryšius su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Taigi Iranas nori palaikyti gerus tarpusavio santykius su ES, todėl privalo e, gerbti tiek savo piliečių moterų teisės, tiek ypač ES piliečių teisės. Ačiū uždėmesi. Pone Kūta, ar vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė. Moteris yra žmonės ir e, turi atitinkamas e, pagrindinės teisės, todėl būtina e, tikint teisės viršinybę, pagrindinės teisės ginti visur, ne tik tarp savo sienų. E. Mes galime suvokti socialinius, kultūrinius, religinius skirtumus, tačiau negalime suvokti ir taikstytis su tuo, kaip tie skirtumai taikomi Irano moterų atžvilgių negalime taikstytis ir suvokti, kodėl e, už laisvą visuomenę kovojantis aktyvistai patenka į tokią padėtį, į kurią jie patenka Irane dabar. Malta ratifikavo Stambulo e, konvenciją, kurioje smerkiamas smurtas prieš moteris. Todėl Aš e, kartu su kolegomis raginu ryštingai kreiptis į Iraną, kad e, ten būtų nustatyta kad Iranas nustotų taikyti e, diskriminaciją moterų atžvilgių. Pone Rafaela, minutę kalbės. Pone komisijos narė, mėly parlamento nariai, dvi e, Irano kovotojas už žmogaus teisės yra šiuo metu laikomas kalėjimas. Jų nusikaltimas buvo susijęs tik su laisvu apsisprendimu, kaip joms rengtis. Ir tokių incidentų, tokie incidentai nėra pavieniai. Pirmkas sako, nėra vertimo į anglų kalbą. Todėl prašo pradėti iš naujo. Taigi, gerbėmi parlamento nariai, trys kovotojos yra ne už žmogaus teisės, buvo nuteistas nuo 16 iki 23 metų laisvės atimimo bausmė už tai, kad e, norėjo apsirengti savo nuožiūrą. E, kas e, tai yra per režimas, yra ne kuris bijo moterų, kurios reikalauja savo teisų. Ir to, tokie įvykiai nėra pavieniai. Irano režimas e, ilgą laiką e, diskriminuoja moteris, e, tūkstančiai bylų yra nagrinėjami tinkamų teismuose, taikomas netgi mirties bausmės, todėl raginu ES institucijas dėti visas įmanomas pastangas, kad tos drąsios moteris būtų paleistos į laisvę. Ne, vienam, ne vienai vyriausybei negalima leisti uh, suiminėti ir sudinti kalėjimus moterų nei e, Irane, nei ES, nei kur kitur. Mums e, nereikia, kad vyrai mums nurodinėtų, kaip rengtis. Ačiū. Dabar pasakymai pagal procedūrą. Prašau žodžio. Ponas Lopes Agija, ar vieną minutę kalbės? Ši diskusija uh, skubos tvarka, e, kuri vyksta kiekvieną ketvirtadienį per plenarinę sesiją, e, yra skirta pabrėžti ES vertybėms. Mes norime išgirsti iš ES komisijos, kaip ji tas vertybės gina. Šiuo atveju iš tiesų mes visi vieningai smerkiame tuos sisteminius žmogaus teisų pažeidinėjimus, kurie vyksta Irane. Buvo paminėti konkretus atvejai čia kolegų, e, net moteris, kuri susidegino e, vien dėl to, kad e, buvo neleista į futbolo stadioną patekti, turėjo tą daryti persirengusi vyriškais drabužiais. ES nori išlaikyti branduolės programos susitarimą su Iranu, tačiau savo vertybių jie neturi pamiršti. Ir jo labiau, kad turime rimtą pagrindą, pagrindą reikalauti iš Irano gerbti žmogaus ir mažumų teisės. Pone Deilį vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat uh, stovi petys į petį su Irano moterimis, reikalaudama užtikrinti jų pagrindinės teisės. Vispuškai palaikau raginimą paleisti į laisvę tas moteris, kurios laikomos kalėjimuose dėl to, kad dalyvavo protesto akcijose, būtina užtikrinti jiems teisę rengtis kaip tinkamoms. Čia turiu pasakyti, kad rezoliucijos projektas, mano nuomonė, yra netolygus, nes uh, Šiuo metu Iranas suspaudžiamas daugelio tarptautinės bendruomenės narių, bandoma e, teikti, kad Iranas e, provokuoja karą su JAV, tu tarpu JAV pasitraukė iš brandulinės programos susitarimo, būtent e, JAV smaugia Irano ekonomiką, darydamos žalą E, moteriams ir vaikams. Visi žinome, kad Iranas privalo pasikeisti ir aš tikrai palankiai vertinu tai, kad Irano parlamente šiuo metu yra tiek pat narių vyrų, e, kiek e, moterų. Tačiau ši rezoliucija mums nepadės, nebent mes patvirtinsime pakeitimus, kuriuose kalbama apie sankcijas. Ponas Kėlis, vieną minutę. Kamagos, Čon. Aš norėčiau pritarti tam, ką jau sakė kolegos. Iš tikrųjų, moterų padėtis Irane yra nepriimtina. Ypač ją vertinsime iš ES e, perspektyvos. E, per praeitą kadenciją dirbau ryšių su Iranu delegacijoje ir mes darėme viską tam, kad e, branduolinės susitarimas toliau tebegaliotų. Mes įsipareigojome, tačiau tie įsipareigojimai turi būti abipusiai, tą jau minėjau. Ir e, Iranas turi leisti moteriams naudotis jų e, teisėmis. Ir kaip pasakė vienas kolega, mo, vyrai Irane negali nurodinėti moteriams, kaip jos turėtų rengtis. Aš taip pat pritariu e, poniai Deilį dėl JAV įsipareigojimų Irano atžvilgių ir dėl jų įsipareigojimų dėl branduolinio susitarimo, iš kurio jie nusprendė pasitraukti, nepaisant to, kad ankstesnis prezidentas ponas Obama buvo prisijungęs prie to susitarimo. Ta taip pat, tą pasitraukimo iš susitarimo faktą taip pat reikia pasmerkti. Dėkoju. Dėkoju toliau ponas Habib. Vieną minutę. Labai dėkoju. Mane visiškai pritrenkė tai, ką aš išgirdau šį rytą. Per visą savo istoriją didžiausias, svarbiausias mūsų partneris uh, buvo JAV, kai JAV visiškai teisingai pritaikė sankcijas Iranui ES darė viską, kad pakenktų to, toms sankcijoms, sudarydama ypatingą priemonę, kuri Iranui turėtų leisti apeiti tas sankcijas. Tačiau tai nepavyko to padaryti. Šių metų birželio mėnesį. De, E, taip pat išgirdome JAV raginimų imtis veiksmų, tačiau ES to nedarėjo daryti. Bet to nepamirškime, kad Britanijos tanklaivis neseniai buvo e, nukentėjo nuo Irano e, teroristų. To nebūtų įvykę, jei jas būtumėt pareimę JAV veiksmus. Ir ES turėtų geriau bendradarbiauti savo pagrindiniu partneriu. Jūs uh, E, ir taip jau daug investuojate į NATO ir dar norite sukurti savo gynybos me mechanizmą. E, tai yra visiškai netinkama. Susigaudykite savo prioritetuose ir e, pagaliau suvokite, kad turite būti, uh, žengti kojo kojant su JAV. Uh, much, Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš buvau susitikus su Richardu Ratcliffu, jis yra Nadanin Zagarė Ratcliffe vyras, jis turi dvigubą pilietybę ir jis jau ilgus metus kovoja už tai, kad jį būtų paleista į laisvę. Jis netgi buvo paskelbęs bado streiką, taip rodydamas solidarumą savo žmonos atžvilgių. Iranas nepripažįsta dvigubos pilietybės, ji yra laikoma vienutėje. Be to, jie žino, kad jos laukia tikrai nuožmus e, teismas. Be to, su ją elgiamėsi visiškai nežmoniškai, neteisingai. Ir reikia, da, kad tai būtų nutraukta. Asara Hairi yra dar viena da, JAV ir Irano pilietė. Ji tiesiog norėjo aplankyti savo šeimą. Yra ir kitų. Da, asmenų, įskaitant tarp jų ir žinomų akademinio pasaulio atstovų. Jie turi dvigubą pilietybę, taigi jie yra ir ES piliečiai. Mes negalime jų palikti likimo valiai. Negalime leisti, kad nesargiais pareiškimais jų padėtis būtų dar labiau blokinama. Ir asiminami, ką sakė Borisas Johnsonas, kai jis buvo Britanijos užsienio reikalų ministras. Tikrai šie žmonės yra nusipelnę geresnio, geresnių visų mūsų veiksmų ir e, geresnio mūsų palaikymo. Komisijos narė, ponė Taisin. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Pone Pirinkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, mūsų įsipareigojimas remti žmogaus teisų gynėjus, įskaitant ir tuos, kurie gina moterų teisės, yra neskiriama mūsų žmogaus teisų apsaugos politikos dalis. Deja, daugybė šalių, skaitant ir Irane, moteris vis dar susiduria su uh, grėsmėmis, grasinimais ir persikėjimu. Vien dėl to, kad jos gina žmogaus teisę arba vien dėl to, kad jos yra moteris. Da, uh, Jos susiduria su neapykanta, su negražiais, nemandagiais e, pareiškimais labai dažnai ir jos patiria ir fizinį ar seksualinį e, smurtą vien už tai, kad jos gina savo pagrindinės teisės. Šiame kontekste aš norėčiau pasakyti, kad mane labai nuliūdėjo Sahar Kadajari e, likimas. Ji sužinojusi, kad bus nuteista kalėti kalėjime vien dėl to, kad norėjo pasižiūrėti futbolo rungtynės, susidegino. Ir tai, kas įvyko, parodo, kaip, kokias, kaip sudėtinga yra kovoti už moterų teisės. Ne viena moteris negali būti laikoma galėjime vien dėl to, kad ji norėjo stebėti sporto rungtynės. Kovo 8 diena yra tarptautinė moters diena ir tai yra proga ES apginti visas paprastas moteris visame pasaulyje, kurios da, suvaidino nepaprastai didelį vaidmenį da, savo bendruomenių ir šalių da, istorijoje. Da, šių metų ba, Gegužės 8 dieną mes paskelbėme pareiškimą, kuriame pasakėme savo požiūrį į visų moterų įgalinimą ir būtinybę užtikrinti joms pačioms pasirinkti savo ateitį. Visuomet kovosime už moterų teisės tiek Europos Sąjungoje, tiek kitose pasaulio šalise, siekdami užtikrinti, kad nebūtų atžangos šioje srityje. Mes giname visas žmogaus teisų gynėjus, įskaitant ir moterų teisų gynėjus. Ta darome ir Irane. Ir aukščiausio lygio politinio dialogo kontekste mes skatiname dvišalį bendradarbiavimą įvairiuose abipusio, tose šalyse, kur yra abipusiai naudingos, bet mes nuolat kalbame apie žmogaus teisės. Mes nuolat Irano valdžios atstovams sakome, kad būtina apsaugoti žmogaus teisės ir skaitant moterų teisės, kad moterų negalima persikioti mes garsiai kalbėjome apie Nazrin Sututė atvejį, kuriai 2013 metais buvo suteikta Sakarovo premija. Ji yra laikoma kalėjime jau ilgą laiką vien dėl to, kad norėjo ginti, kad gynė pagrindinės žmogaus teisės. Bet to ir jungtinėse tautose, ta, jungtinių tautų žmogaus teisų tarybų ir kitose tarptautinėse organizacijose mes visuomet ir sakome tokią pat poziciją. Mes visuomet taip pat kalbame kad, e, apie žmogaus teisų pažeidimus Irane ir tą darysime per lapkritį vykstančią e, periodinę žmogaus teisų padėties peržiūrą jungtinėse tautose. Pone pirmininkė, aš taip pat išgirdau, kad e, jūs kalbėjote šiandien daug ir apie dvigų pilietybę turinčius asmenis. Ir aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad tai, kad uh, Tokie, tokių asmenų kaip Irano ir Britanijos pilietės Nazanin Zagarė Ratcliffe sulaikimas vien dėl jų pilietybės prieštarauja Irano valdžios įsipareigojimams įvairiose sritėse, skaitant tuos tarptautinius dokumentus, pagal kuriuos jie turėtų už, apsaugoti vis, a, tokios manų teisės. Taip pat taip Iranas pažeidžia da, savo įsipareigojimą nesulaikyti savavališkai be arešto orderio da, a, asmenų. Mes ginsime tiek ES Irano turinčius piliečius, tiek visus žmogaus teisų gynėjus Irane. Darysime viską, kad niekas nebūtų savavališkai sulaikomas ir kad nebūtų va, su tokiais asmenimis netinkamai elgiamasi. Uh, Visi sulaikyti asmenys turi turėti galimybę laiku susilaukti teisininko ir medikų pagalbos. Gerbėmiai Europos parlamento nariai, dar kartą galiu pakartoti, kad aš norėčiau Jums padėkoti už šią diskusiją. Galiu pasakyti, kad tai, kad Jūs čia Europos parlamente nuolat domitės šiais klausimais, mus padrasina. Ir mes ir toliau kartu su jumis darysime viską, kad gintumėme žmogaus teisų gynėjus visame pasaulyje. Dėkoju. Much, Labai dėkoju komisijos nariai. Mes gavome šešis rezoliucijų projektus, kurie buvo parengti po šios diskusijos. AKR, žalieji, SND, Renew, GUE ir EPP frakcijos pateikė rezoliucijų projektus. Šią diskusiją baigiame, balsuosime dėl pateiktų rezoliucijų projektų. Šiandien balsavimas prasidės 12 val.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 E, pirmininką informavo apie savo sprendimą pakeisti narius viena iš delegacijų. Juozas Olekas pakeis e, Sveną Mikserį Euronesto parlamentinės asamblėjos delegacijoje. Šis sprendimas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos. mes e, ruošiamės komisijos, e, kandidatų į komisijos narius e, klausimams ir kiek girdėjau, pirmininkus suoga baigė savo posėdį ir dabar aš e, norėčiau, nuododamasis progą, ypač naujiems parlamento nariams pasakyti, kad per paskutinius balsavimus Po paskutinių balsavimų nemažai kolegų e, skuba išeiti iš salės ir pamiršta savo balsavimo korteles, balsavimo įrangą, kur yra mano kortelė, klausė pirmininkas. Taigi noriu e, pasakyti kolegams, kad jeigu ištrauksite savo balsavimo korteles iš balsavimo įrangos dar nesibaigus balsavimams ir išeisite iš salės, tai visi jūsų e, balsai e, neteks galios, net ir vardiniai balsavimai. Taigi, jeigu norite išeiti iš salės, tai turite palikti balsavimo korteles balsavimo įrangoje, kad nesudegtų jūsų balsai. Panašu, kad jau visi kolegos arba dauguma atvyko į salę. Žalieji įbėga. Galima pradėti balsavimus. Pirmasis balsavimas paprastas dėl situacijos Turkijoje ir dėl išrinktų merų pašalinimo iš pareigų. Pirmiausia, balsuojame dėl visos rezoliucijos. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. tai e, balsavome dėl EKR frakcijos rezoliucijos projekto, jis yra atmestas, dabar balsuosime dėl penkių frakcijų bendro rezoliucijos projekto, pirmiausia antrasis pakeitimas, vadinis balsavimas dėl antrojo pakeitimo, pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečiasis pakeitimas balsuojame vardiniu būdu, pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Pirmasis D pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos projekto. Be pakeitimų, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Tokiu būdu atkrenta kiti rezoliucijų projektai. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos projekto, dėl ruginių padėties Birmoje, Mienmare. Šiasios frakcijos teikia savo projektą. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos projekto, už prieš susilaiko Manau, kad pritarta, tačiau, kadangi daug kas susilaikė, pasitikslinkime elektroniniu būdu balsuodami, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. E, ir susilaikiusių vis tik yra nemažai. Balsuojame dėl rezoliucijos dėl paties Irane, ypač e, dėl ES piliečių turinčių dvigubą pilietybę ir kovotojų už moterų teisės padėties. Penkios frakcijos teikia e, rezoliucijos projektą. Pirmiausia, antrasis pakeitimas. Vardiniu būdu dėl jo balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos vardiniu būdu. Pradame balsuoti, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame pritarta. Balsuosime dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, dėl e, augalų patentavimo ir esminių biologinių procedūrų. E, balsuojame dėl rezoliucijos projekto bendro, už prieš susilaiko pritarta. Dabar e, teikiu balsavimui pasiūlymą dėl rezoliucijos, dėl. Uh, uh, Europinės praeities e, paminėjimas svarbos Europos ateičiai. Penkios frakcijos teikia rezoliucijos projektą. Pirmiausiai pirminė teksto versija, trečioji pastraipa. E, Pradėjome balsuoti vardiniu būdu, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta ketvirtoji pastraipa su žodiniu pakeitimu, kurį teikia kolega Fest. Ar norėtumėte jį pristatyti, kolega? Prašau. ponios ir poniai, po ponai. E, e, pasiūlyme dėl Europinės atminties, kuriame aštuoniuose puslapiuose kalbama apie genocidą ir įvairias totalitarizmo formas, e, neminint žydų ir e, e kolega, sako pirmininkas, mes čia nebandome pateikti e, E, pagrindinių šių argumentų prašau pristatyti savo pakeitimą, nes e, tik tai tą galima padaryti šiame kontekste. E, kolega, aš jums išjungiu mikrofoną, tai dabar jis jums bus įjungtas. Aš siūlau pakeitimą ketvirtam punktui, balsuojant vardiniu būdu, Europos parlamentas išreiškia pagarbą milijonams uh, žydų holokausto aukų e, e, ir kitoms totalitarnių režimų aukoms. E, ir visų antisemitų, socialdemokratų ir žaliųjų, pirmiausia, aš prašau dabar atsistoti ir paprieštarauti mano pakeitimų pasiūlymui, kad mes čia žinotume ir matytume, su kuo turime reikalą šioje salėje. Mielas kolega, aš jums išjungiu mikrofoną jūsų pasisakymo pradžioje, pabaigoje praktiškai nereikėjo to daryti. Jeigu jūs dar kartą tai pasielgsite kaip dabar, tai aš pritaikysiu jums drausminės priemonės. Kolega Melchior ar kolegė. Dėl vedimo tvarkos norite pasakyti? Taip. Vertėjams nepakanka laiko išversti e, tai, ką sako kalbėtojas prieš baigiant balsuoti. E, tie, kurie moka vokiškai, tai bus supranta, dėl ko mes balsuojame, bet kiti e, nesuvoks, kaip reikia tinkamai balsuoti, jeigu procedūra nesulėtės balsavimo. Kolegė, Viską darykime iš eilės. Pirmiausiai mes e, išnagrinėsime žodinę pataisą kolegos Fest ir po to vardinį balsavimą įvykdysime, o po to eisime prie kitų klausimų. Dabar noriu paklausti, kas nors prieštarauja šiai žodiniai pataisai. Atrodo, niekas neprieštarauja. Taigi dabar balsuosime dėl e, šio žodinio pakeitimo. Ponės ir ponai, mes esame pakankamai naujas parlamentas dar kadencijos pradžioje, turime galimybę teikti pagal darbo tvarkos taisyklės e, pasiūlymus dėl žodinių pakeitimų pagal darbo tvarkę nėra numatyta jokia diskusija, tik tai pirmininkas paklausia, ar kas nors prieštarauja tokiam teikiamam pakeitimų. Jeigu atsistoja 40 kolegų prieštaraudami, tuomet balsuoti negalima dėl šio pakeitimo. Jeigu neatsistoja 40 kolegų, be jokių tolimesnių diskusijų perinama prie balsavimo dėl pakeitimo. Kolega, noriu elgtis sąžininkai, kolega Herbstai. Atsiprašau, kolega Fe, Festai, sako pirmininkas. Kolega Festai, Užsidėkite ausines, jeigu negirdite, ką sakau. Ar leisite man, kolega e, Festai, e, jūsų dar kartą paklausti, kas prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui, nes e, kolegos panašu, kad nėra dar visiškai susipažinęs su mūsų darbo tvarka. Taigi kolega Festas mano, kad du kartus klausti nėra sąžininga, todėl mes dabar balsuosime dėl jo teikiamo pakeitimo vardiniu būdu. Aš e, leidau surenkti vardinį balsavimą dėl kolegos teikimo pakeitimo žodžiu ir dabar tas balsavimas įvyks. Dar buvo prašymas pasakyti dėl vedimo tvarkos, panas Kovačiaus prašo žodžio esu šiek tiek nustebęs, nes e, vardinis balsavimas dažniausiai e, turi būti jo prašoma prieš kelias dienas. Kodėl galima dabar renkti vardinį balsavimą, teikiant žodinį pakeitimą ir kodėl jūs leidžiate taip elgtis? Kolega Kovačiavai. Aš per pastarusius trejus metus labai daug skaičiau darbo tvarkos taisyklės ir turiu uh, pripažinti, kad atmintinai 100 procentų jų nemoku, tačiau natūralu, kad negalima prieš keturias dienas e, prašyti vardinio balsavimo, jeigu tą pačią dieną yra teikiamas pakeitimas žodžiu. Todėl aš manau, kad spontaniškai priemiau tinkamą sprendimą pasakydamas, kad jeigu niekas neprieštarauja prie žodinį pakeitimą ir buvo prašoma vardinio balsavimo, tai galima jį ir surenkti. Aš tokį sprendimą priėmiau ir dabar įvykdysime, pradėme vardinį balsavimą. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestas pakeitimas. Ar dar kas nors nori pasisakyti dėl šio balsavimo. Taigi dabar grįžtame prie šeštojo, e, šeštosios pastraipos pirminio teksto. Vardinis balsavimas pradėjome balsuoti. Balsavimas pradedamas, ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 12 pastraipa, pirminė redakcija dvi dalis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. Vardinis balsavimas dėl antrosios dalies, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 20 pastraipa pirmasis pakeitimas. Čia taip pat turime žodinę pataisą, kurią teikia kolega Beauty Koferis. Ačiū, ponė pirmininkė, dėl e, šio pakeitimo, kuris teikiamas e, socialistų demokratų frakcijos vardu. Aš teikiu žodinę pataisą ir noriu jums ją dabar perskaityti anglų kalbą socialistų demokratų e, pakeitimas turėtų būti papildomas tokiais žodžiais, kad būtų veiksmingai uždraudžiamos neofašistų ir neonacių grupės, fondai ar asociacijos, kurios šlovina nacizmą ir fašizmą. Ir čia aš siūlau e, papildyti žodžiais ir bet kokią bet kokias kitas totalitarizmo apraiškas. Ačiū. Ar kas nors prieštarauja šiam žodžiam pakeitimui? Atrodo, niekas neprieštarauja, tuomet balsuosime dėl Suskaičiavau 24 kolegas, kurie atsistojo prieštaraudami, taigi jų skaičius nėra pakankamas, todėl dabar balsuosime dėl pirminės, e, pirmojo pakeitimo redakcijos su žodiniu pakeitimu balsuoti, vardiniu būdu balsuoti praeidame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Balsuojame dabar dėl visos rezoliucijos su pakeitimais. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Ponios ir ponai, dabar balsuosime dėl rezoliucijos, dėl kovos su pinigų plovimu priemonių įgyvendinimo. Keturios frakcijos teikia e, rezoliucijos projektą. Dabar balsuojame vardiniu būdu dėl pirmojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas. Balsuojame vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Mėly Kolegos, prieš e, balsuodami dėl visos rezoliucijos noriu dar prisiminti trumpai sureaguoti į kolegės Melchior pasakymą dėl balsavimo tempo. Mes stengiamės e, dirbti kuo veiksmingiau ir kuo greičiau. Visuomet taip atsitinka, kad kadencijos pradžioje kai kurie kolegos skundžiasi, kad viskas vyksta per greitai, o kadencijos pabaigoje jau jie skundžiasi, kad viskas vyksta per lietai balsavimo metu. Galiu Jūs patikinti, kad aš savo įprastinį greitį šiandien šiek tiek primažinau balsuodamas. Sutikras, kad visi kiti parlamento vicepirmininkai ir e, aš taip pat sugebėsime su Jumis rasti bendrą kalbą. Laikui bėgant, taigi dabar varnis balsavimas dėl visos rezoliucijos su pakeitimais pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame pritarta. Visiems linkiu skanių pietų, o tiems, kurie išvyksta, saugios kelionės namo ir kaip visada prašau visų kolegų kuo greičiau išeiti iš salės tam, kad e, kolegos, kurie nori e, pristatyti savo, paaiškinti savo balsavimo motyvus ir tie, kurie norėtų jų išklausyti, galėtų tą padaryti netrukdomi. der deutschen Präsidentschaft vielleicht. Ja, ja. So, meine Damen und Ponios ir ponai, mėly kolegos, e, dabar e, įvardinsiu kai kurių kolegų pavardės, kolegos Kaspario pavyzdžiui, arba kolegos Sairio. Jie abu e, bus paminėti taip pat ir posėdžio protokole, kaip neišeinantis iš salės, kolega Heninas trukdo kitiems trims kolegoms išeiti iš salės taip pat. Pone Intfeld, pone Aukin, pone Biutikoferi. Kolega Galeris taip pat, ačiū. Kolega Lyze, kolega Linc, kolega Kovačev. Turime 20 kolegų užsiregistravusių paaiškinti savo balsavimo motyvus. Pradėsime nuo rezoliucijos projekto dėl augalų patentavimo ir e, svarbiausių biologinių procedūrų. Pone Šoidrova, palaukite truputėlį. Atsiprašau, sako ponė. E, Ar salės darbuotojai dešinė pusė galėtų paprašyti kolegų greičiau išeiti iš salės? Prašau, kolegė Šoidrovo, kalbėkite. Važeni kolegovai, sem rada, že Evropski. Mėly kolegos, labai džiaugiuosi tuo, kad Europos parlamentas aiškiai pasisakė prieš naujų augalų ir gyvūnų rūšių, e, kurie e, e, biologiškai atsirado patentavimą. Mes tokiu būdu pasiuntėme komisiją ir tarybą aiškus signalą dėl to, kad reikia išsiaiškinti čia teisinius e, aspektus. Labai svarbu, kad Europos patentų biuras užtikrintų čia visapusišką teisinį saugumą, nes e, priešingų atveju būtų galima biologinę medžiagą naudoti e, laisvą e, tolimesniam e, veisimui. E, todėl aš atitinkamą sprendimą palaikiau ir raginu valstybės narės įsiaiškinti visas teisinės aplinkybės. Ačiū kolegiai Šoidrovai. Ar EKR frakcijos atstovai vis tik galėtų kuo greičiau išeiti iš salės? Prašau, kolegos, būkite malonus. Ta pati pirmininkas kartoja angliškai dabar. Ačiū kolegai Polčiakui suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau pradžioje paminėti, kad e, pritariau šiai rezoliucijai, nes mano manimu augalų ar gyvūnų patentavimas e, tų rūšių, kurios gaunamas biologinio veisimo būdu, peržengė tam tikras ribas. Mūsų parlamentas visuomet pasisakė už intelektinės nusavybės apsaugą. Todėl mes e, norime šioje srityje nubrėžti aiškės ribas, nes susidomėjimas prieiga prie e, įvairių e, biologinių bandymų medžiagų yra didžiulis, todėl aš šiam pasiūlymui pritariau tam, kad e, patentų biuras turėtų aiškius nurodymus. Ačiū dabar kolega Ryčiai kalbės. You, Ačiū ponė pirmininkė. Patentavimo, gyvų organizmų patentavimo klausimas man buvo visiškai šokiruojantis klausimas, nes aš tik labai naiviai viską supratau. Mane stebina tai, kad ištekliai sėklos, kurie yra sukūriami ir perdodami kaip tradicinės viešo žinios, gali būti tapti stambių korporacijų žin... nuosavybę. Labai svarbu, kad tos žinios būtų priimti, prieinamos ir paprastiems ūkininkams ir veisėjams. Prapapstų gamtinių procesų patentavimas ir tai, kad korporacijos tada savo nusavybę laiko žinias tokias, tai tikrai konfliktuoja su autochtonų teisėmis ir e, vietos ekosistemų tvarumui, taip pat netgi galimybei uh, užsitikrinti maisto saugumą ir apsaugoti pasaulinę aplinką. Stambios e, tarpvalstybinės korporacijos efektyviai vagia tokias žinias, žinias, kurias jau ištisos kartos naudojo, bet tokių žinių, be, be tokių žinių su, ir sutikimo. Ir tada ūkininkams reikia pirkti tas žinias. Dėkoju kolegiai Ryčiai. Olekas gerbiamas pirmininke augalų įvairovė yra puikus šaltinis naujų perspektyvių veislių kūrimui bet kuriant naujas veisles e, skirtas augalų maisto gamybai klimato pokyčiams valdyti jos nepakanka reikalingi ir naujausi mokslo ir pažangių technologijų pasiekimai. patentuota augalo medžiaga gali būti e, tokia pranašaus saugaus maisto gamybai bet patento savininkas gali nesuteikti licencijos E, tokios medžiagos naudojimui kuriant kitas naujas augalų veisles. tokios nuostatos netaikomos suteikiant augalų veislėms teisinę apsaugą kai augalų veislės gali būti naudojamos tolimesnei selekcijai ir jas tobulinant. selekcininkai neturėtų būti priklausomi nuo patento savininko kai tai susiję su patentuoto augalo išradimu

augalų veisime ir augalų technologijose yra labai svarbus šios kartos faktas. Mes pasiekėme vis geresnių ir geresnių rezultatų, derlius vis gausesnis, mažesniuose plotuose išgaunamas. Ir taip yra ne vien dėl to, kad mes tokiu būdu galėsime pamaitinti pasaulį ir ne vien tik tai mes paneigėme visas prognozes, kad bus, mus ištiks visapusiškas badas, apie tai buvo kalbama 8-9 metyje, mes leidžiame dabar atgaivinti miškų plotus ir anksčiau pavojai atsidūrusias rūšis ir išsaugoti įvairovę. Taigi ES turi būti pionierė šių technologijų srityje ir labai dažnai yra daug įvairių interesų, mes apribojame pažangą gen, genetikos rytyje ir Britanija greitai išstos iš ES, bet aš tikiuosi, kad sugebės išlikti šių technologijų prieš akiją. Dėkoju. Ačiū kolega Heninui, išklausome balsavimo paaiškinimus dėl augalų e, patentavimo. E, dabar išklausysime balsavimo paaiškinimų dėl rezoliucijų projektų susijusių e, su, su europinės praeities atminimo svarba Europos ateičiai. Pone Bildė, ačiū, pane pirmininkė. Ši rezoliucija nebuvo skirta pagerbti totalitarizmo aukoms. Akivaizdu, kad e, šiandien bandoma pasinaudoti e, antrojo pasaulinio karo e, atmintimi politinių tikslų siekiant E, e, bandoma e, viską žvelgti, į viską žvelgti pro rožinius akinius, kalbant apie taikos išsaugojimą Europoje. Šios rezoliucijos eilučių tekstas tikrai ne išnaikins atminties apie milijonus rusų gyvybių, kurios buvo paukotas tam, kad Europa šiandien galėtų gyvuoti. Tokia beveik autoritarinė ES politika vis akivaizdesnė tampa skaitant šios tekstus. Ponas Džambatskis kalba. Gerbiami kolegos, aš tikiu istorinę atmintimį kartu su kitais nedemokratiniais režimais e, turi būti pasmerktas ir e, bolševikinės priespaudos režimas. Europa 50 metų kentėjo nuo bolševikų jungo. Aš noriu tik priminti mėginimą

Aš balsavau prieš šią rezoliuciją ne dėl to, kad man nerūpi istorinė atmintis, bet dėl to, kad man labai rūpi istoriniai faktai ir atmintis, kuri neturi tapti politinio futbolo, peržiūrėtų politinių futbolų ir politinę darbo atvarkę. Šis pasiūlymas dėl rezoliucijos iš tiesų paverčia Europos istoriją Europos Sąjungos istoriją tiesiog yra nubraukiama kova prieš fašizmą ir holokostą. Netgi žydai pamiršti šiame, šioje rezoliucijoje. Tai yra propagandistinė politika susijusi su Europos federalizmu ir ekspansinė politika. Europos istorija, ne Europos Sąjungos istorija, renesansas, švietimo laikotarpis, tai laisvos, laisvo žodžios galimybės apsispręsti, nacionalinis suverenumas, demokratija. Tai yra tos vertybės, kurias pamiršta šis parlamentas. Aš nepamiršiu dėl to ir balsavau prieš šią rezoliuciją. Ši rezoliucija yra tik tai politinė propaganda. Dėkoju. Ačiū kolegijai Fox, dabar kalbės kolega Palmer. Ačiū, ponė vicepirmininkė, aš esu vienas iš vieno iš svarbiausių straipsnių rezoliucijoje rėmėjas. Nes labai svarbu pasirūpinti, kad jaunimas jaunosios kartos žinotų ir suprastų, kas įvyko tomis tamsiausiomis Europos praeities dienomis. Ir balsuodamas už šią rezoliuciją aš norėčiau ypatingai pagerbti Nacionalinio holokausto centro muziejaus veiklą Rytų Midlands regione Junktinėje karalystėje, kuris atlieka labai svarbu darbą tam, kad jaunimas uh, moksleiviai suprastų, kas įvyko, suprastų, koks yra jų vaidmuo, užkertant kelią neapykantai ir iš anksniams nusistatymams. Ir ypatingai norėčiau pagerbti tuos, kurie išgyveno holokaustą, kurių asmeninė misija šiandieną pasirūpinti, kad tie jauni žmonės ir mes visi suprastumėme, kaip svarbu suvokti tai, kas įvyko, kad galėtumėme suprasti, kad kai sakome niekuomet, tai neturi pasikartoti, kad mes tai tikrai turėtumėme galvoje. Dėkoju. Ačiū kolegai Palme, ponas Vinci. Ačiū. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, Europa privalo prisiminti, kad tie žiaurumai, kurie, kurios matėme 20-ame amžiuje, nepasikartotų kad nepaskeltų nei komunizmas, nei fašizmas. Vidurio rytų, rytų Europos kovojo su fašizmu ir komunizmu. Mano karta tik iš dalies nukentėjo nuo e, komunizmo diktatūros. Bet nukentėjo mano tėvai ir seneliai kalbant e, Rumunijoje, kalbant apie istorinės bažnyčias ir jų konfiskuotą turtą, kuris nebuvo atstatytas, nebuvo sugražintas, nors pagal įstatymą valstybė privalo tą padaryti. Tai labai svarbu, kad mes valdžios institucijoms primintumėme, kad įstatymo privalu laikytis. Vidurio Europoje susikopė 50 metų mentalitetas ir sangodos fondų lėšos turi tam tiklui pasitarnauti bet ta idėja, kad tai neturi kartotis, mes turime tą idėją puoselėti ir perduoti būsimoms kartoms. Ta mes ir darome. Ačiū, ponas Huk. Pone vicepirmininkė, aš džiaugiuosi galėdamas pritarti rezoliucijos projektui, prisimenant totalitarnių režimo aukas. Daugeliui mūsų tai yra asmenės istorijos, mano, vaikos, mano žmonos senelis išgyveno Aušvicą ir mane tai palėtė taip, žiau, taip giliai, kad viskas galėjo būti kitaip. Mano žmona ir mano dukrų nebūtų, jeigu jis nebūtų išgyvenęs. Taigi mano taip pat vienas iš giminaičių kovojo kare ir uh, Taip pat buvo ir kitų mano artimųjų, kurie susidūrė su karo siaubumais, siaub, žiaurumais. Mūsų vienyje mūsų istorija, mūsų atmintis ir mes privalome kurti kur kas geresnę ateitį. Aš balsavau už rezoliuciją nepaisant vienos abejonės. Būtent, kad rezoliucijoje kalbama yra tik tai apie tai, kad vieni europiečiai brutaliai elgėsi su kitais europiečiais žemynė, mūsų Europos žemynė. Tačiau matėme, kad europiečiai vykdė žiaurę politiką ir kitur. Yra europiečiai, kurių e, protėviai yra iš Amerikos žemynų ar e, rytų atėję, taigi mes turime nepamiršti visų žiaurių e, veiksmų, nes mes esame pasaulio dalis. Ačiū kolegai Hukui, kolegos Terč salėje nematau, dabar kolega Henan kalbės. Dėkoju. De pirmininko pavaduotojo, tai prieš 80 metų pusė milijono da, Raudonosios armijos karių su 5000 tankų įsiveržė į Lenkiją. Pirmiausia, jie da, visus dezinformavo, kad jie da, ten atvyko tam, kad apsaugotų brolius slavus nuo nacijų, tačiau žinome, kokie buvo jų planai. Ir žinome, kad uh, tiek e, Vokietijos, tiek e, Sovietų sąjungos ministrai surengė bendrą e, paradą, taip teigdami, kad jie įveikė kapitalistinį monstrą. Tai, kad šiandien kairieji Kai kurie kairieji šiandien pamiršta apie tai, kad nacija buvo sudarę paktą su sovietais. Tai yra visiškai neįsivaizduojama. Mums teigiama, kad Rodonoja armija mus išlaisvino ir kad iš tikrųjų vakarų Europos šalių veiksmai kare tai buvo tik tai kažkoks ten menkas epizodas. Bet ar mes iš tikrųjų pamiršome, kas iš tikrųjų laimėjo karą? Kairiai įsivaizduoja, kad tai buvo tik tai jie. Dėkuoju, toliau ponia Ždanoka. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau prieš šią rezoliuciją. Nors aš ir galėjau pritarti kai kurios jos pastraipoms. As, aš manau, kad ne, negalima de, lyginti nacijų režimo su sovietų de, santvarka. Nes nacijų režimo pagrindinė blogybė buvo de, nacijų ideologija. Uh, Aš manau, kad negalima privatizuoti antrojo pasaulinio karo atminties, o būtent tai ir daroma šioje rezoliucijoje. Daug kas pamiršta, kad nemažai dvišalių susitarimų buvo sudaryta dar prieš 39 e, metų rūpjūčio 23 e, dieną. Mano šalis nukentėjo nuo nacijų, mano šeima nukentėjo nuo e, šeimos nariai buvo ištrimti. Bet aš noriu dar kartą pakartoti, kad pagrindinė blogybė, kuri sukėlė karą, buvo nacių ideologija. Zdanoka. Čia kolegija Ždanokai, dabar kolegija Vort kalbės. Uh, you, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš dirbu kultūros ir švietimo komitete, dirbu jame per pastrosius penkerius metus. Ir man teko taip pat e, būti to komiteto pirmininko pavaduotoja. Ir aš žinau, kad prisiminti mūsų sudėtingą istoriją nėra lengva. Mes tarėmėme per Erasmus Plus programą, per kūrybinės Europos programą ir e, e, kitas programas. Hendon Chaplin, mano mamos pusėserė buvo nušauta šiaurės Prancūzijoje, todėl kad kovojo su fašizmu. ES yra pirmiausia taikos procesas. Ir mes negalime leisti savo dar vieno e, karo, nes to karo e, pasakmės tiek žmogiškosios, tiek finansinės buvo didžiulės. Mes turime daryti viską, kad mes e, propaguotumės taiką ir klėstėjimą Ir to turime siekti, skatindami Europos šalių bendradarbiavimą. Turime taip pat visose valstybėse narise kalbėti apie istorijos pamokas. Aš remiu visus šios projektus. Aš manau, kad santarvė tarp kultūrinės dialogas ir susitaikinimas, štai kokiu projektu mums reikia ir juos aš ir remiu. Ačiū kolegai Vort, išklausėme balsavimo paaiškinimų dėl rezoliucijos dėl Europos atminties svarbos jos ateičiai. Dabar balsavimo paaiškinimai dėl rezoliucijos projekto, dėl nuostatų susijusių su kovos su pinigų plovimu. Pone Šoidrovo pirmoji kalbės, ponės ir ponai. Aš e, pritariu rezoliucijos projektui. Ši tema yra ypatingai svarbi, nes prisiminkime tokius skandalus kaip Panamos dokumentų skandalas arba teroristiniai išpoliai Europoje, kurie buvo finansuojami pasitelkus pinigų plovimo priemonės. E, apgailestaujame, kad 10 S valstybių nėra dar įgyvendinusios ketvirtosios kovos su pinigų plovimu direktyvos nuostatų. Džiaugiuosi, kad Čekijos Respublika tą tai yra padariusi. Penktojoje direktyvoje reik, taikomos, taikomi griežtesni reikalavimai dėl, e, susijusi su indėlininkų tapatybė. Taip pat e, e, kovos su pinigų plovimu institucijos turėtų e, aktyviau keistis tarpusavyje informaciją, nes šis nusikaltimas vykdomas, ši, ši veika vykdoma tarptautiniu mastu. Kolegė Ubry dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši rezoliucija yra labai svarbi, turint omenyje, kokia procentinė E, Europos e, BMP dalis e, yra sukūriama vykdant pinigų plovimą. Todėl būtina su šiuo reiškiniu kuo griežčiau kovoti, nes buvo atskleistas skandalas, kuomet Europiniai bankai išplovė 200 milijardų eurų. Europos bankų priežos institucija e, buvo visiškai bejėgiška, nepritaikė šiems bankams jokių sankcijų. Rezoliucijoje pabrėžiama būtinybė ES lygmenių mm, mm, savanoriškais pagrindais kovoti su pinigų e, plovimu, tačiau būtina taip pat sudaryti ir mokesčių priebėgų sąrašą, nes daug tokių priebėgų yra ir pačioje Europos Sąjungoje. Jų neuždarius mūsų politika rezultatų net neš. Ačiū kolegiai Obry, kolegų Morel ir Polčiak nematau. Dabar paskutinius savo balsavimus, balsavimo motyvus šiuo klausimu paaiškins kolega Džambatski. Mikro. Уважаеми колеги, гласувах въздържал се, тъй като разбирам. Gerbėjai kolegos, aš susilaikiau, kai balsavome dėl šios rezoliucijos. Nors aš be abejo pritariu tam, kad mes kovotume su pinigų plovimu, tačiau kai kuriais pakeitimais buvo pakesinta į valstybių narių kompetenciją. Valstybės narės turėtų du, uh, sukurti kovai su pinigų plovimu reikalingas institucijas, sudaryti reikalingas tam taisyklės ir taip toliau. Bet ar to pakanka? Ne. Ne, mes turime e, užtikrinti taip pat, kad e, galiojančios teisinės normos nebūtų naudojamos politiniais tikslais kai kuriuose šalise. O tą matome kartais, e, ypač Lenkijos ir Vengrijos atžvilgių. Ačiū, išklau, išklausime paskutinį balsavimo paaiškinimą dėl rezoliucijos projekto skirto nuostatų gyvenimui kovai su klimato kaita. E, ši posėdė dalis baigta, visiems linkiu skanių pietų ir skelbiu posėdžio pertrauką iki 15 valandos. Pani predsedající. So, good afternoon, uh, kol... Labadiena, kolegos. Tęsime posėdį. Vakar dienos posėdžio protokolas ir patvirtinti dokumentai jums yra išdalinti, ar kas nors uh, norite pakomentuoti, jeigu ne, tuomet posėdžio protokolus laikome protokolą laikome patvirtintų. Turiu vieną pranešimą. Socialistų ir demokratų frakcija pranešė pirmininką e, apie pokyčius delegacijų sudėtyje. Marijan Vint pakeis Čiavą Molnar delegaciją ryšiams su e, Pietričių Azijos e, ir Pietričių Azijos asociacijos delegacijoje, Caba Molnar pakeis Marijaną Vin delegaciją ryšiams su Korejos pusėsaliu. Šie sprendimai įsigalioja jų pranešimo dieną. Paskelbimo dieną. Kitas darbo tvarkės klausimas yra komisijos pareiškimas apie grėsmės kylančias ES savanoriškų priešgasinių pajėgų statusui. Suteiksiu žodį komisijos nariai, poniai Taisin, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, pareiškimo pavadinime atsispindi e, susirūpinimas, e, kuris yra kilęs kai kurių valstybių narių, pavyzdžiui, Prancūzijos priešgaisrinėse e, tarnybose dėl Europos teisingumo teismo praėjusiais metais priimto sprendimo Matsak byloje dėl savanoriškų uh, priešgasinių pajėgų statusą. Žinoma, komisija negali prieštarauti teismui ar pritarti kitaip jo sprendimą, sprendimą įtakoti, tačiau mes atidžiai stebime situaciją įvairių e, gelbėjimo tarnybų, skaitant ir gaisrininkus. Gaisrininkai yra labai svarbus, e, užtikrinant civilinę saugą Europos Sąjungoje. E, Gaisrininkų e, tarnybas sudaro profesionalus e, gaisrininkai dirbantis kartu su savanoriais, su skirtingose valstybėse narėse. Stacija kitokia, pavyzdžiui, 80 procentų prancūzijos gaisrininkų įva savanoriai. Pavyzdžiui, Vokietijoje ar Austrijoje ši dalis dar didesnė, o kitose šalise, pavyzdžiui, Graikijoje ar Bulgarijoje, e, gaisrinės, priešgaisrinės apsaugos tarnybos yra visiškai profesionalios. Matsak byloje priimtas sprendimas neįpareigoja valstybių narių e, sudaryti tam <clears throat> tikrą proporciją priešgaisrinės mm, prieš e, apsaugos tarnyboje iš e, savanorių ir profesionalių gaisrininkų. Ir <clears throat> žinoma, savanoriai gaisrininkai turi būti uh, ne visuomet traktuojami kaip profesionalai. Pagrindinis bylos aspektas buvo poilsio laikas ir e, teisė į poilsį būdintiems gaisrininkams. Ir e, tie gaisrininkai pirmiausia buvo įpareigoti būti netoli e, savo tarnybos vietos ir atvykti, gavus pranešimą į tarnybos vietą per 8 minutės pagal teismo sprendimą pono Matsako būdėjimo laikas pagal e, darbo e, laiko direktyvos nuostas turėtų būti laikomas darbo laiku, o ne poilsio laiku arba laisvalaikiu. Pono Matsako bylos atvejais e, neparodė nieko naujo. Precedento teisė parodo, kad pagal ES teisės aktus uh, darbuotojo apibrėžimas priklauso nuo e, tam tikrų aplinkybių. Tie, kurie yra pavaldus kitiems asmenims ir gauna tam tikrą atlygį už savo darbą, yra laikomi darbuotojais pagal galiojančius teisės aktus. Matsako atveju teismas prie išvados, kad būtent atsižvelgiant į jo aplinkybės, jis gali būti, turi būti laikomas darbuotojų po šio e, sprendimo paskelbimo buvo padaryta išvada, kad pagal ES teisę e, savanoriškų e, gaisininkų pajėgų ES būti negali. Tačiau turime aiškiai pasakyti, kad čia neturime ne, teisės ir negalime visko mauti ant vieno kurpalio, kiekvieną atskirą atvejį būtinai vertinti atskirai, vertinant e, tos kriterijus, kurie yra taikomi darbuotojams ir nustatyti teismo Jeigu, mm, žinoma, pagal e, darbo laiko direktyvą būtina laikytis e, darbo ir poliso laiko e, nuostatų, tačiau reikia jas taikyti pakankamai lankščiai, ypač tokioms tarnyboms kaip priešgaisrinės apsaugos tarnybos galima taikyti tinkamas išlygas savaitės darbadieniams, taip pat valstybės narės Mm, gali taikti tam tikras išimtis iš 48 e, valandų darbo savaitį ir atsižvelgti į tam tikras specifines aplinkybės, tokias kaip gamtos gaivalinės nelaimės, didelio masto e, avarijos. Taigi, apibendrinant, kiekvienas atvejs turi būti įvertintas atskirai, siekiant užtikrinti, kad e, savanoriškų priešgasinės apsaugos tarnybų pajėgų E, statusas neturėtų būti naudojamas e, e, apeiti darbo laiko direktyvams nuostatas. Bet kokiu atveju darbo laiko direktyvoje yra numatomas pakankamas lankstumo laipsnis, siekiant atsižvelgti į e, e, įvairių e, gelbimo tarnybų specifiškumą, e, užtikrinant ir darbo apsaugos nuostatų laikymas. Ačiū, pradėsime dabar diskusiją su Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Pane Sander, tris minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, mėly kolegos. Dega gaisrai, matome potvinius, nelaimingus atitikimus, reikalingi gelbėjimo darbai, pagalba žmonėms. Taigi tai yra paslaugos, kurias atlieka ugnegesiai savanoriai ir tą daro jau seniai eilę metų. Šios vasaros įvykiai mums puikiai priminė, kad jų veiksmai yra būtini ir labai reikalingi mūsų kasdienėme gyvenime. Vis, visų pirma, dėl to, kad apsaugotume piliečius, įmonės ir taip pat kaimo erdves. Ugnegesiai savanoriai taip pat dalyvauja, kuriant socialinius ryšius, ypatingai kaimo vietovėse. Jų pilietiniai, pilietinis pasiaukojimas altruistinė veikla yra labai svarbi siekiant solidaresnės Europos. Europos Sąjunga turi 3,5 milijonus ugnegesių, jų nemažai yra savanorių. Ir Prancūzijoje 80 procentų ugnegesių yra savanoriai, tai yra du trečdaliai visų teikiamų apsaugos paslaugų teikiama būtent tokių savanorių ugnegesių. Ir taip pat, kolegos, aš norėčiau jūs įspėti, kadangi toks modelis mums atrodo, jam kilo pavojus. Ir ES teisingumo teismo sprendimas, kuris buvo paskelbtas 18 metų vasario mėnesį, jų darbo laiką skaičiuoja atitinkamai ir taikoma tam tikri apribojimai, nes jų darbas yra laikomas, patenka į darbo laiko direktyvą. Taigi, aišku, tai yra Teisingumo teismo jurisprudencija, sprendimas, bet mes bijome, kad bus sudėtinga integruoti, pritaikyti šią direktyvą ir ugnegesiams savanoriams. Direktyva numato konkrečius reikalavimus dėl darbo ir polsio laikotarpių, taip pat atostogų ir tai sudėtinga taikyti savanoriams ugnegesiams, nes tai yra neatlygintinas darbas. Ir čia kyla pavojus, kad laisvanorystė maišoma su įprastiniu darbu. Ir to, tokiu būdu mūsų tas modelis, kuris veikia mūsų šalyje, e, jis susiduria su pavojum, jis bus sunaikintas, bus sunaikinta laisvanorystė. Ir tokios situacijos padariniai gali būti dramatiški, kalbant ir apie teisinį saugumą. Europa be jokios abejonės turi skatinti laisvanorystę, užtikrinti piliečių saugumą ir čia susidurėme su tokia situacija, kuri viską keičia. Taigi dėl to mes susitelkėme, aš susitelkiau su kitais kolegomis, kurie šiandien dalyvauja diskusijose ir taip pat su kitais e, frakcijos kolegomis. Ir mes reikalaujame, kad ta direktyva būtų paaiškinta, jos taikymas būtų prie, paaiškintas. Mes prašome, kad Europos komisija imtųsi konkrečių veiksmų tam, kad būtų galima užtikrinti teisinį aiškumą, kalbant apie laisvanorių ugnegesių darbą. Dėkoju. Ačiū dabar socialdemokratų frakcijos vardu. Aštuonios minutės skiriamos ponui Borglets. Gerbėjim ponės ir ponai, nors e, šis darbo tvarkės klausimas ir paskutinis svarstamas mūsų plenarnėje sesijoje, jis tikrai dėl to nemažiau svarbus. Pirmiausia, jis yra svarbus socialistams ir socialdemokratams, nes ir e, e, reikia vertinti solidarumo, kuris yra viena iš pagrindinių es vertybių kontekste pagal antrąjį sutarties dėl ES veikimo e, antrąjį straipsnį ir e, ten kalbama apie e, savanorišką pagalbą kitiems. Daugelį es valstybių narių ugnigesiai savanoriai sudaro bendrų kovos su nelaimėmis pajėgų dalį. Slovenijoje, pavyzdžiui, šiais metais bus švenčiamas ugnegesių savanorių egzistavimo 50-metis. E, Slovenijoje yra 150 tūkstančių ugnegesių savanorių, 50 tūkstančių e, nuolatinių darbuotojų. Daugelį valstybių narių savanoriai sudaro daugiau nei 50 procentų e, visų priešgaisrinių pajėgų jų bendromis pastangomis ir kovojama e, su e, gaisrais, potviniais, e, kitomis nelaimėmis tiek miestuose, tiek kaimo vietovėse. Ugnigesių pajėgos Europoje, ugnigesių pajėgomis Europoje gyventojai pasitikė labiausiai ir e, šios paėgos užtikrina taip pat ir civilinę saugą bei prisėda prie e, bendros saugumo situacijos stiprinimo. Žinomas, kuriuose valstybėse narėse ugnigesiai savanoriai veikia skirtingai, tačiau visur e, ši veikla <clears throat> laikoma labai garbinga, dažniausiai žmonės be jokio atlygio aukodami savo laisvalaikį dirba ugnegesiais savanoriais ir būtent dėl to, kad jie e, už šį darbą nėra mokama, e, ugnegesiai savanoriai susilaukia dar daugiau pagarbos. Mm. Šis rytis patenka į valstybių narių atsakomybės sritį, tačiau taip pat ir mes, priimdami savo teisės aktus, kartais nenoromis darome įtaką Europos ugnigesių savanorių statusų ir tas poveikis dažnai mm, būna e, neigiamas. 2013 buvo patvirtinta darbuotojų apsaugos direktyva ES, pagal kurią, nust, kurią nustatomi minimalus e, socialiniai standartai, taip pat apibrėžiamas darbo ir polsio laikas, jo trukmė įgyvena šios direktyvos nuostatas ir paskelbus Teisingumo teismo sprendimą 2016 gegužė Matsako byloje, pagal kurį e, taip pat ir būdėjimo laikas namuose ugnėgesiams savanoriams įskaičiuojamas į darbo laiką, reiškia, kad savanoris ugnėgesys e, per savaitę gali labai lengvai viršyti maksimalų 48 darbo valandų per savaitę laiką ir jam gali nepakakti 11 valandų laiko poilsiui, kuris yra nustatytas, tai gali kelti rimtą grėsmę e, daugelį ES valstybių narių, kalbant apie kovą su gamtos ir kitokiamis nelaimėmis, tačiau darbuotojo e, apibrieštis E, atskirose valstybėse narėse galiojanti, yra taip pat čia labai e, svarbi siekiant išvengti e, susipriešinimo tarpusai teisinius aspektus būtina pagerinti tam, kad būtų daugiau teisinio aiškumo. Ugnigesių darbo laikas iš anksto negali būti apskaičiuojamas ir niekuomet nepakaks profesionalių ugnegesių pajėgų, ypač miestų vietovėse, todėl turime dėti visas pastangas, kad būtų išsaugota savanoriška veikla šioje srityje, kurią būtų galima derinti su kita profesionale veikla. Žinoma, reikia skatinti ir profesionalių gaisrininkų samdymą e, aprūpinti juos tinkamesnė darbo įranga. E, ES projektai civilinės saugos susrityje, veiksmų koordinavimas, kovojant su e, didelio masto nelaimėmis yra sveikintinos priemonės, siekiant pademonstruoti e, solidarumą ir keistis teigiamą patirtimi. Mes ES lygmenyje sukūrėme tam tikrą rezervą, kurio yra papildomas nacionalinės sistemos ir kurį pasitelkus būtų galima koordinuotai panaudoti turimus išteklius. Tačiau čia taip pat būtina laikytis ir vadovautis subsidirumo principu ir e, nepriminėti sprendimų centralizuotai. Perteklinio reglamentavimo čia nereikia būtina laikytis ir nacionalinių tradicijų, tradicijų negalima kištis į sklandžiai veikiančias sistemas, kuriamis gyventojai pasitikė, Aš tačiau esu kupinas optimizmo, kadangi kandidatas į komisijos narius, kuris būtų atsakingas už krizių valdymą, Janis Linačič puikiai susipažinęs su šią situaciją ir aš tikiuosi, kad atitinkamuose ES mechanizmuose ugnigesiai savanoriai e, sulauks pakankamai dėmesio ir įvertinimo, padedant ir valstybėms narėms. Čia aš turiu pasakyti, kad savanoriškumas e, tikrai nereiškia darbo santykių dėl tam tikrų dilemų, kurios e, kyla interpretuojant direktyvos nuostatas ir teisingumo teismo sprendimą, kyla klausimų, ar nereikėtų taikyti skirioms valstybėms ar valstybių grupėms tam tikrų tiksliau negalime taikyti išimčių pagal direktyvos nuostatas ir teismo sprendimą ir mes negalime uh, uh, prailginti darbo savaitės, todėl aš siūlau pagalvoti apie galimybę parengti ir patvirtinti atskirą direktyvą, kuri reglamentuotų uh, savanorišką veiklą civilinės e, saugos srityje, numatant e, ugniagesių savanorių atskirą statusą, jį apibrėžiant e, ir numatant taip pat atlygį už šį darbą. Ugniagesiai savanoriai, jų veikla yra labai naudinga mūsų visuomeniai ir mes esame tikrai privalome, esame skolingi ir privalome gražinti šią skolą. Ačiū. Dabar tris minutės kalbės ponė Miller. Pone pirmininkė, komisijos narė, galiu tik pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegoms turėtume pasvarstyti galimybę atskirą direktyvą parengti, kad galėtume užtikrinti uh, teisinį saugumą e, ugnigesių pajėgoms e, Vokietijoje. Mm, yra tik šimtas profesionalių e, ugnigesių būrių, tuo tarpu 32 tūkstančiai yra ugnigesiai savanoriai. visoje Vokietijoje e, yra taip pat 1,8 milijonai savanorių pagalbininkų, kurie padeda ugnigesiams savanoriams Bavarijoje. 700 tūkstančių tokių savanorių yra ir maždaug 170 tūkstančių dirba visuomeniniais pagrindais. Tai yra mūsų ugnigesių pajėgų ir gelbėjimo tarnybų stuburas. Tačiau ypač kaimo vietovėse ugnigesiai savanoriai atlieka labai svarbu socialinį e, vaidmenį skatindami e, bendravimą tarp atskirų visuomenės e, grupių ir sluoksnių. Taigi šią veiklą mes turime ir toliau saugoti ir skatinti. Darbas visuomeniniais pagrindais turėtų reikšti <clears throat> turėtų atnešti uh, džiaugsmą, o ne nusivylimą. Ir uh, todėl uh, tikrai uh, negalime um, mm, ugningesių savanorių būdėjimo laiko įskaičiuoti į darbo laiką arba taikyti tam tikras užskaitas lyginant su uh, apmokama etatinė profesinė veikla. Todėl tinkamas teisingumo teismo sprendimas mums kelia didžiulį susirūpinimą, nes tikrai negalime e, apibriežti ir laikyti ugnigesių savanorių įprastais darbuotojais. Mums reikia teisinio užtikrintumo, mums reikia aiškumo, jo reikia tiek ugnigesiams savanoriams, tiek kitiems. Deja, šiuo metu esame patekę į tam tikrą aklavietę ir e, visa neatlygintina veikla, e, visas darbas visuomeniais e, pagrindais e, turėtų būti aiškiau reglamentuojamas ES lygmenių. Todėl privalome ieškoti aiškių sprendimų, konkrečių sprendimų dabar, kad netlyginamas darbas be jokių trikdžių ir apribojimų toliau liktų įmanomas ES lygmenių. ID frakcijos vardu tris minutės dabar kalbės ponas Rail. Pone pirmininkė, komisijos narė, mėly 14 šio posėdžio dalyvių, noriu e, su jumis čia pasisveikinti ir taip pat ugnėgesių savanorių atstovus noriu pasveikinti esančius salėje. Žiūrėjau, kad radote kelią į Strasbūrą klausėtos šių diskusijų, apie ką mes šiandien kalbame, apie e, ugnegesių savanorių ateitį, apie Europos saugumą. Aš esu naujas parlamento narys ir aš mm, e, tikiuosi, kad kartais mes diskutuosime ir apie tam tikrus klausimus, kurie yra ir naudingi, o ne tik žalingi Europos e, gyventojams. Man kyla klausimas, ką dabar galvoja ugnegesių savanorių atstovai, matydami, kad šiuo svarbiu klausimu e, 15 val. diskutuojama e, tik tai 14 e, parlamento narių grupėje. Apie ką mes čia e, kalbame? Vokietijoje 1,1 milijonų žmonių dirba. Ugnigesių pajėgose 95 procentai iš jų yra savanoriai ir jie yra mūsų visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo pagrindinė ašis, ypač kaimo vietovėse. Ta veikla nusipelno mūsų paramos. Nuolat kalbame apie tai, kad reikia skatinti <clears throat> savanorystę, neatlygintiną e, veiklą, darbą visuomeniniais pagrindais. E, tačiau iš tiesų e, mūsų sprendimai tam tik tai prieštarauja, ar, pavyzdžiui, šaulių įvairios draugijos, ar karnavalo rengėjai, e, taip pat jų veikla turi būti įskaičiuota į darbo laiką. Iš tiesų, e, diskutuodami apie tokias nesąmonės, mes tik tai sukeliame papildomų problemų, patys jų savo e, prisikūrėme ir tai yra vos ne visos ES esmė. Taigi šalin rankas nuo uh, ugnegesių savanorių, leiskite jiems ramiai veikti. Ačiū. Dabar e, konservatorių formuoto frakcijos vardu kalbės ponas Brudzinskis. Prašau. Dziękuję pani przewodnicząca. Ačiū ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Lenkiškai sakoma, kad reikia padėti žmonėms, kuriems reikia pagalbos, taip jau yra nuo viduramžių. Laisvanorių ugnegesių e, pajėgos turi ilgą istoriją. Lenkijoje juos turime jau apie šimtą metų ir šiandienės diskusijos rodo, kad mes bandoma dabar išmesti kūdikį su maudiniu vandeniu. Taigi tai yra žmonės, kurie šimtmečių sugebėjo kažkaip susitvarkyti savo darbo laiką. Tai yra laikas, kurie jį aukojo tam, kad išgelbėtų kitų gyvybės. Lenkijoje apie 16 tūkstančių yra savanorių ugnegesių, 4300 padalinių veikia mūsų šalyje, tai yra laisvanoriai, kurie padeda dirbti profesionaliems ugnegesiams. 225 tūkstančiai žmonių ugnegesių dalyvauja gelbėjimo veiksmuose ir visas tas sektorius sudaro maždaug 7, 70 tūkstančių žmonių. 8 tūkstančiai jų yra jaunimas, nes kaip šiandien girdėjome, sava, savanoriai ugnegesiai dažnai, dažniausiai dirba kaimo vietovėse. Ir jie prisideda, kuriant ryšius tarp žmonių, tarp vietos bendruomenės atstovų. Kai buvau ministras Lenkijos vyriausybėje, buvau atsakingas už ugnegesių tarnybas. Ir tos tarnybos neseniai buvo modernizuotos, mūsų vyriausybė numatė teisinės nuostatas, kuriomis suteikiama parama ugnegesiams savanoriams. Taigi, linkiu savanoriams ugnegesiams visokiojo pasiekmės. Ačiū. Toliau kitas kalbėtojas guoja e NGL frakcijos vardu. 3,5 minutės. Pone Peltie. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandieną šioje plenarnių posėdžių salėje aš džiaugiuosi, kadangi mes parodėme tai, kas ir taip yra akivaizdu. Mes tų ugnegesių kažkaip dažnai net ir nematome, esame prie jų pripratę ir aš manau, kad dauguma iš mūsų esame susidūrę su tokiomis tarnybomis, kurios arba gesina gaisrą, ar, ar padeda eismo nelaimės atveju. Uh, Taigi apie ką mes kalbame? Kaip sakiau, tai yra vyrai ir moterys, kurie pirmiausia sureaguoja mūsų pavojaus signalus dideliuose miestuose, mažuose miesteliuose, kaimuose, nesvarbu ar lyja, ar šviečia saulė. Ir tai yra asmenys, kurie padeda visiems piliečiams, kai, to, kai jiems tos pagalbos reikia. Ir jie yra geranoriškai ištiesiantys ranką žmonės. Taigi, štai Tokie yra ugnegesiai. Ir vakar, mėly kolegos, jeigu jūs keliavote viešuoju transportu atvykdami į parlamentą, tikriausiai susidūrėte su šiais žmonėmis. Taigi tai yra mūsų ugnegesiai, ugnegesiai, kurie dėvi raudoną uniformą. Ir aš norėčiau padėkoti jiems, padėkoti jiems, kurie dirba ir čia, Europos parlamente, ir išreikšti jiems visapusišką paramą. Prancūzijoje, kaip daugelį kitų valstybių narių, didelė dauguma tokių veiksmų atliekami savanoriškų pajėgų - 80 procentų. Bet aišku, Jiems irgi reikia kažkaip atlyginti, nors tai nėra pats svarbiausias dalykas, bet kaip mes iš tikrųjų atsidėkosime jiems už tą jų atliekamą darbą. Jie negauna jokių, jokių pensijų, jie ne, negauna jokių išmokų, jiems nėra užtikrinamas joks statusas ir mes negalime taksyti su tuo, kad tie vyrai ir moterys būtų taip pamirštami ir aš manau, kad jie tikrai nusipelnė didesnės mūsų atsakomybės. Už vakar aš kalbėjau su Erik Litvin, e, ugnegesiu, kuris e, dirba uh, Prienų regione ir jisai man papasakojo tokią istoriją, kurią aš dabar jums perpasakosiu. Jaunas e, savanoris 21 metų patyrė nudegimus rankose, kojose. Ir dabar tas jaunas savanoris ugnegesys e, gauna 9000 eurų. Tokią išmoką gavo dėl to, kad buvo nustatyta, jog tuos nudegimus jis patyrė ne darbo metu. Taigi keliu klausimą jūs, kurie šiandien čia labai patogiai sėdite savo kėdėse, turite jiems padėti, įsivaizduokite, ką jiems tenka išgyventi. Mes, jūs privalote įvykdyti šią pareigą ir šis statutas dabar, šis statusas yra kvesionuojamas teisingumo teismo sprendimo, kadangi reikalaujama, kad būtų laikomasi direktyvos nuostatų, kalbant apie darbo laiką ir panašiai, mes matome, kad visuomet, kai keičiamas statusas, iš esmės keičiasi ir tos profesijos struktūra, e, kalbant apie ugnegesius. Ir norėčiau pasakyti, kad dabar jūs tikrai labai klystate, nes laisvanorio statuso keitimas tai nėra sprendimas. Reikia uh, kalbėti apie tai, kad yra tarnaujama bendram gėriui. Tai yra žmonės, kurie mūsų šiandieną apsaugo ir jie nusipelnė mūsų apsaugos. Ir mes privalome jiems padėti. Dėkoju. Dėkoju toliau tris minutės sutikimos poniai Bruniai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamoji komisarė, gerbėmi kolegos, aš pirmiausia norėčiau padėkoti komisijai už jos paskelbtą komunikatą nes e, jame kalbama da, apie man labai rūpimą temą, tai ir nepaprastai aktuolus klausimas, ir nes kalba eina apie saugumo, e, saugos gelbėjimo tarnybas. Tai yra pirmoji mano kalba šioje da, e, salėje. Pa, aš tik pradėjau dirbti Europos parlamente ir todėl aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį pirmiausia tris klausimus. Pirmiausia, aš norėčiau priminti jums, kad maždaug pusketvirčio milijono savanorių ugnigesių dirba visoje Europos Sąjungoje ir aš norėčiau padėkoti kaip, jiems už jų darbą, kaip ir kiti kolegos, nes jų darbas yra labai reikalingas, ypač dabar, kai gamtinių nelaimių patiriame vis daugiau ir daugiau. Jų da, da, darbo yra iškilusi grėsmė dėl priedisinio sprendimo, dėl priimto Matsak byloje, nes dabar da, jų būdėjimo laikas bus suskaičiuojamas į darbo laiką. Ir da, tai yra labai specifinis klausimas. Yra akivaizdu, kad da,

pa paaiškinimai, kuriuos jūs patikėte mums, gerbiamą komisarę, mūsų šiek tiek nuramino. Dėkuoju Jums už tai. Antras dalykas. Aš pasižymėjau, kad komisija mano, kad reikia atsižvelgti į nacionalinių sistemų ypatumus. Taip pat išgirdau, kad Jūs visiškai teisingai kalbėjote, kad subsidiarumo principas šioje srityje yra nepaprastai svarbus. Dėl to labai džiaugiuosi. Šis požiūris turėtų padėti mums įsaugoti mūsų saugum, gelbimo tarnybo gebėjimą tyrimus prireikus surasti visiems jiems, e, e, jiems reikalingus e, darbu, darbuotojus. Tai bus naudinga visiems. Ir trečias dalykas yra bendresnio pobūdžio. Šiandienos diskusija yra proga pakalbėti apie tai, kad mes turime ES priemonėmis, tinkamomis priemonės remti civilinės saugos mechanizmus. Mums taip pat reikia sustiprinti Europos socialinės saugos mechanizmą. Nu, reikia taip pat geriau dalintis savo žiniomis šioje srityje. Ir po šios diskusijos aš manau, mes visi galėsime pritarti tam, kad, išsaug, kad reikėtų išsaugoti nacionalinę civilinės saugos sistemas, nes būtent tie žmonės, kurie dirba civilinės saugos tarnybose, užtikrina visų mūsų saugą. Ir kartu reikėtų, kad ES imtųsi veiksmų ten, kai jie yra reikalingi. Mes turime geriau apsaugoti savo piliečius. Turime taip pat skatinti piliečius aktyviai veikti visuomenės e, gyvenime, e, rodant solidarumą e, vieni kitų atžvilgių. Dėkoju. Toliau. Ponas Ružė. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbėmėjai, nors ir negausiai susirinkę kolegos. E, ugnegesių savanorių šūkis yra drąsa mus e, veda į priekį. Jie aukoja savo rizikuoja savo gyvybę kiekvieną dieną. Tarp jų yra paprastų žmonių, verslininkų, ūkininkų, da, mažų ir vidutinių įmonių, da, darbuotojų ir savininkų. Ir jie pa, palieka savo darbą tam, kad galėtų padėti jums visiems. Tai yra nepaprastai svarbi da, paslauga, kurią jie teikia mūsų bendruomenė. Ir už tai labai prastai yra atlyginama jiems. Jie labai dažnai susiduria su da, išpoliais. Mūsų savanori ugnėgesiai jaučiasi palikti liki, likimo valiai, palikti visiškai vieni. Ir Marie Le Pen apie tai kalbėjote jau praeitais metais. Europos Teisingumo teismo sprendimas yra toks, kad jie nebegalės tęsti savo darbo, derinant savanorystę su profesionaliu darbu. Ir jei ugnegesių tarnybose veik, dirbs tik tai samdomi darbuotojai, tai pakenks mums visiems. Uh, negalima bus teikti visų tų paslaugų, kurios, e, kurias šiandien teikia savanoriai tiek Prancūzijoje, tiek kitose šalise. Prancūzijos civilinės saugos modelis yra pagrystas savanorystės ir 85 procentai visų gnigesių Prancūzijoje yra savanoriai. Jei ugnegesių tarnybose dirbs tik samdomi darbuotojai, tai, bus tikrai nepagėd, tai turės nepagėdatinų padarinių. Tai reiškia, kad reikia atitinkamai pakoreguoti ES teisės aktus. Čia reikia kalbėti ne vien apie teisinius šio klausimo aspektus, bet ir apie politinį jų aspektą. Kalbame apie mūsų visuomenės vertybės. Savanoris ugnegesys šiandien savo norų nusprendžia padėti kitiems piliečiams ir padėti savo šaliai. Mes matome, kad civilinės saugos krizių nuolat daugėja ir todėl mes turime būti tikri, kad mūsų piliečiai, tai yra savanoriai ugnegesiai, galėtų imtis veiklos tuomet, kai tai yra reikalinga visoje Europoje. Ir da, uh, nacionalinės sambūris, kuriam vadovauja Marilio Le Pen, visiškai remia jų uh, veiklą ir mes reikalavome, kad jie savanorių ugnegesiai būtų tinkamai apsaugoti. Dėkuoju. Ar atsakytumėte į klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą? Kortelė iškėlė ponia Zalewska. Ponia Ružė, ar atsakytumėte klausimą? Okay, uh, madam. Gerai. Ponia Zalewska, prašome tuomet. Pani przewodnicząca, pani komisarz. Pone pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos, noriu padėkoti komisijos nariai pirmiausiai už e, išreikštą pagarbą parodytą ugnėgesiams e, savanoriams ir už tai, kad pabrėžė tą sistemų įvairovę Europos e, sąjungoje, kuri sudaro galimybės toms pajėgoms veikti. Manau, kad perteklinis reguliavimas tikrai gali tik pakenkti, pavyzdžiui, Lenkijoje veikiančioms e, šaulių ir savanorių ugnigesių pajėgoms. Kadangi e, man yra garbė Europos parlamente atstovauti Lenkiją, galiu pasakyti, kad per pastarosius trejus metus e, įvairūs asignavimai 30 procentų padidėjo Lenkijoje savanoriškų apsaugininkų pajėgoms. Pirmininkė, atsiprašau, šių mėlynosios kortelės procedūra numato tik 30 sekundžių pasisakymą. Supratau, kad jūs klausimą neturėjote, panai Ružė, tačiau vis tik tai galbūt jis norėtų pakomentuoti jūsų komentarą okay don't worry don't worry so we will continue with the next speaker uh, for a minute and a half dėkoju toliau pusantros minutės suteikime ponui džambatski dėkoju ponė pirmininkė ponė pirmininkė gerbėjai kolegos gerbiamoji komisarė pastaraisiais metais mes pastebėjome kad mūsų piliečių saugumui iškyla vis daugiau grėsmių. Vien pastaraisiais mėnesiais mes stebėjome daug žalos pridarančių, pridarančius gaisrus, kitas gavilinės nelaimės. Ir su tais gaisrais tai kovoja ugnegesiai, tarp jų yra ir profesionalų, ir savanorių. Aš beje pats esu ne, dirbęs šioje tarnyboje ir galiu Jums pasakyti, kad tai yra nepaprastai atsakingas darbas. Mes negalime leisti, kad dėl pernelyg išsamaus reglamentavimo šiems žmonėms būtų trūkdoma dirbti. Europos Teisingumo teismas priėmė sprendimą, pagal kurį laikoma kad būdėjimo laiką reikia skaičiuoti į darbo laiką. Tai reiškia, kad ugnegesiai savanoriai turės du darbus, dirbs dviejose darbose ir akivaizdu, kad dėl to iškils problemų. Darbo laiko direktyva buvo rengiama vis, esant visiškai kitoms aplinkybėms. Ir mes negalime leisti, kad šiandien dėl tos direktyvos kiltų problemų savanorių ugnegesių darbui. Aš labai gerbiu Europos teisingumo teismą, tačiau aš manau, kad vis dėlto negalima leisti, kad ne visuomet tinkamai parengti teisingumo teismo sprendimai da, sutrukdytų ugnegesiams savanoriams dirbti. Mes turime padaryti viską tam, kad apsaugotume ugnegesių savanorių statusą. Dėkuoju, telefonas Zlotovski. Pone pirmininkė, ponas ir ponai, žinoma, negausiai čia susirinkome aptarti šio klausimo, tačiau čia esame skirtingų šalių, skirtingų politinių frakcijų atstovų ir visi kalbame praškai tą patį. Žinoma, ugnegesių savanorių paėgos sudaro labai svarbę e, civilinės saugos sistemos dalį kiekvienoje valstybėje narėje štarnyba vykdoma e, dažnai labai pavojingomis sąlygomis, be jokio atlygio, tačiau ji taip pat prisideda prie e, e, visuomenės kapitalo didinimo ir stiprinimo. Mano rinkimo apygardoje šių pajėgų istorija siekia XIX amžiaus pradžią. Pavyzdžiui, Naklė, Rinažerė ir Činėje jau 200 metų veikia tokios pajėgos. Jeigu jau e, šioje salėje matome tokį sutarimą, tai noriu pabrėžti, kad pritariu e, ponui Berglė, socialistų atstovui, kuris teigia, kad mes tikrai daug gauname iš e, ugnigesių savanorių, tačiau taip pat daug jiems esame ir skolingi. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis vėl komisijos nariai poniai Tyson, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Aš klausiausi labai atidžiai jūsų pasisakymų ir aš tikiuosi, kad man pavyko išsklaidyti tam tikrą nerimą, kuris buvo išsakytas, kalbant apie savanorių ugnegesių statusą. Ugnegesiai savanoriai teikia civilinės saugos paslaugas skubos tvarka įvairiose šalyse ir be, be jokios abejonės jų tas darbas yra ypatingai reikšmingas. Ir aš asmeniškai labai gerbiu jų ryštą ir pasiaukojimą. Dabar tai, kaip veikia ugnegesių tarnybos, jau yra kiekvienos valstybės narės kompetencijos klausimas, nes kiekviena šalis turi savų ypatumų ir savų poreikių. Tačiau labai svarbu, kad būtų užtikrinamas tokių savanorių saugumas, sveikata ir būtų svarbu, svarbu užtikrinti, kad šis statusas savanorių statusas nebūtų jo piknaudžiavimo, kai kalba eina apie darbo tvarkos taisyklės. Taigi, aišku, kiekviena valstybė narė turi pakankamai lankstumo organizuojant tokį darbą. Aš savo ruoštų esu pasirengusi palengventi kontaktus tarp įvairių valstybių narių, jeigu kiltų kažkoks tai, kažkokiu tai padarinių po priimto teisingumo teismo sprendimo, kad mes galėtumėme surasti tinkamus valstybėms narėms sprendimus. Konkreti direktyva, direktyva dėl civilinės saugos buvo pasiūlyta Prancūzijos senato ir taip pat atitinkamos savanorių ugnegesių organizacijos Prancūzijoje. Aš abejoju, ar tas yra absoliučiai būtina, ar tai yra pats geriausias sprendimas, tačiau, kaip jūs puikiai suprantate, aš kaip darbo baigiančios komisijos narė negaliu įsipareigoti, įpareigoti kitos komisijos inicijuoti tokį pasiūlymą. Tačiau Džiaugiuosi, kad galiu pateikti tam tikrų elementų, man atrodo, esminių elementų tam, kad būtų priimtas gerai informuotas sprendimas tose diskusijose, kurios be jokios abejonės tęsis mano pareigas perimus kitam komisijos nariai. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai. Diskusijos baigiamos. Šio posėdžio protokolas bus pateiktas parlamentui patvirtinti kito posėdžio. Pradžioje, jeigu prieštaravimų nėra, tai aš perduosiu visas rezoliucijas, kurios buvo priimtos per šią sesiją tų rezoliucijų autoriams, adresatams. Taigi, parlamento sesija baigiama, posėdis taip pat dėkoju.